Jau dešimčia minučių vėluojame, galbūt dar keli kolegos prisijungs, tačiau turėtume po truputėlį pradėti, turint omenyje, kad pusę vienuoliktos pradėsime balsuoti, balsavimų nėra ypatingai daug, tačiau vis tiek jiems prireiks šiek tiek laiko, pradėkime nuo dešimtojo darbo tvarkės klausimo, tai yra klausimų dėl reguliavimo nusaklumo ir pasirašyčio gyvenimo transatlantinės prekybos investicijų partnerystės kontekste norėčiau pasveikinti su kolega Moreira. Jis yra pagrindinio užsienio prekybos komiteto pirmininkas, taip pat mūsų pranešė Kastec noriu pasveikinti, noriu pasveikinti su mūsų ekspertais, ponu Josefu Berku. Jis atstovauja Junktinių Amerikos valstijų ambasadai, ES atsakingas už prekybos rytį, noriu pasveikinti poną Džemsą mm, Kiliką, jis yra advokat kontras Vatinkės Bruselėje partneris, Dirkas Vantingiamas, Eurosambras tarptautinių reikalų direktorius, dr. Alberto Alemano, Žanmonė <clears throat> profesorius e, universiteto Paryžiuje Taigi susitarėme, kad įžangų nebus ir iš karto steiksime žodį ponui Burkui. Prašau. Well, uh, thank you and thank you for the um, invitation to be Labas rytas, ačiū Jums, ačiū už kvietimą. Džiaugiuosi, kad yra galimybė aptarti Europ... Junktinių Amerikos valstijų požiūrį dėl e, reguliavimo nuoseklumo. seklumo TTIP transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės kontekste. E, Junktinėms Amerikos valstijoms tai reiškia, kad ir JAV, ir ES priima sprendimą ir dalyvauja tinkamose reguliavimo praktikose, e, turint galvoje visuomenės dalyvavimą procese ir skaidrumą. Šiandien pristatysiu šių savokų raidą JAV ir pristatysiu, kaip skaidrumas, atskaitomybė ir visuomenės dalyvavimo teisės yra įtrauktos į JAV reguliavimo sistemą. Mano tikslas yra nesakyti, kad ES turėtų kopijuoti JAV vykstančius procesus. Mano ketinimas yra tik pasidalinti informaciją, kaip JAV laikui bėgant išsprendė sudėtingus klausimus, siekiant užtikrinti, kad šios savokos taptų mūsų reguliavimo sistemos pagrindu. E, tikiuosi, kad geresnis supratimas apie šių savokų įtraukimą į JAV sistemą palengvins jūsų diskusiją dėl reguliavimo nuoseklumo ir ES teisės įgyvendinimo TTIP kontekste. E, gali būti naudinga pristatyti JAV e, situaciją istorinėme kontekste. 1930-aisiais kai JAV patyrė didžiąjį nuosmokį, prezidentas Rooseveltas įvedė vadinamąjį naująjį planą New Deal. Ir tai tokiu būdu buvo stengiamasi stabilizuoti ekonomiką, reguliuoti rinkas ir užtikrinti piliečiams finansinį saugumą. Šios priemonės suteikė didelius įgaliojimus nerinktiems e, valstybės tarnautojams. Jie E, turėjo didelę įtaką ir galėjo dirbti ne tik vykdomosios valdžios kontekste. Tuomet iškilo klausimas, kaip kitos e, valdymo šakos, e, teisėkūros institucija ir kita galėjo ir teismai galėjo užtikrinti atskaitomybę. Ne visada buvo paprasta arba lengva atsakyti iškilusius klausimus. Iš tikrųjų, kartais atsirasdavo didelės įtampos tarp vykdomosios valdžios, teismų, kongreso ir suinteresuotųjų subjektų. Tačiau laikui bėgant e, bylos teisėkūra ir prezidento įsakymai padėjo JAV sukurti sistemą, kaip galima spręsti šios klausimus. E, rezultatas yra e, toks reguliavimas, kuris yra plačiai priimtinas visoms vyriausybės šakoms ir suinteresuotiesiems subjektams. Tai reiškia, kad sprendimai nepriimami uždarai, o e, e regu, reguliavimas yra toks, kad paaiškinami sprendimai, paaiškinama situacija suinteresuotiesiems subjektams ir kitoms valstybės šakoms prieš e, patvirtinant reguliavimą. Šis procesas prisidėjo prie Junktinių e, Amerikos valstijų tapimo pasaulio lyderių ir padėjo kurti inovacijas, pritraukti tiesioginės užsienio investicijas. E, Jungtinės, Jungtinių Amerikos valstijų reguliavimo procesas yra ilgas ir dabar labai trumpai pristatysiu bendrąją apžvalgą dėl to, kokie, kokių žingsnių buvo imtasi reguliavimo procese. Kongresas turi išskirtinę teisę inicijuoti ir patvirtinti įstatymus ir e, yra patvirtinami reglamentai, dar kitaip vadinamos taisyklės, su kurių pagalba yra įgyvendinamas įstatymas. Po to, kai tos taisyklės patvirtinamos, imamasi kitų žingsnių, priklausomai nuo temos ir nuo laiko, E, paprastai e, bendraujama su, su piliečiais. Po to e, yra parengas pasiūlyto reglamento projektas ir bendraujama su įvairiomis agentūromis vykdomo, vykdomojoje valdžioje ir kitose šakose priklausomai nuo svarbos. Taip pat yra rengiant taisyklės prašoma visuomenės nuomonės, peržiūrimos vėliau tos taisyklės, ir parengiamas galutinis reglamento projektas ir vėl kreipiamasi dėl nuomonės ir po to parengiamas galutinis reglamentas su paaiškinimais. Kongresas turi teisę peržiūrėti jį, tuomet taisyklės įsigalioja, teismai vėliau gali peržiūrėti tas taisyklės remdamiesi suinteresuotų subjektų nuomonę. Kitoje skaidrėje Gal ir sunku ją sekti, tačiau štai čia matote e, kaip vyksta visas procesas. Ir reikėtų atkreipti dėmesį į skaidrės vidurį. Šis procesas jums gali būti ypač įdomus, todėl kad jis yra pats svarbiausias visame ją procese. Ir tikrai labai skiriasi nuo ES proceso. Po to, kai yra pasiūlymas tekstas taisyklėms, JAV e, paskelbia pranešimą dėl pasiūlytų taisyklių sudarimo. Ir paprastai yra parengiama preambulė, kurioje yra išaiškinamos tos taisyklės ir priežastys, kodėl jos rengiamos. Ir tuomet e, paaiškinama paaiškinamas pasirinktas e, požiūris, yra pateikiama santrauka, mokslinis pagrindas, po to teksto projektas. Ir jeigu reglamentas yra ekonomiškai svarbus, tuomet atliekamas reguliavimo poveikis vertinimas ir atliekama kita ekonominė analizė, kuria pasikliaujama. Po to visa ši informacija yra paskelbiama internete e, ir ji prieinama visiems. Taip pat e, prašoma komentarų kad juos pateiktų visi suinteresuoti ūkio subjektai. Visi komentarai, visos pastabos yra paskelbiamos, nebent juose yra konfidencialios informacijos. Parengiamos taisyklės e, tokios, kad e, informacija, pastabos būtų ne tik tam, kad būtų galima pasižymėti, kad jos buvo gautos. E, po to e, yra teikiamas pranešimas dėl pasiūlytų taisyklių paskelbimo, reguliavimo poveikio vertinimas, visuomenės pastabos, e, studijos visų suinteresuotų subjektų susitikimo aprašymas ir paaiškinimai, ar atkreipiamas dėmesys į atitinkamas pastabas ar ne, ir po to pateikiamas paskutinis nuostatų tekstas. Kongresas e, gali prieštarauti toms taisyklėms, galima kreiptis į teismą. Paprastai e, peržiūrima, ar teisėkūros leidėjų veiksmai buvo tinkami ir kad būtų priimtas toks sprendimas, teismai peržiūri visus įrodymus, e, kurie buvo pateikti rengiant reglamentą. Ir jeigu e, teisėkuros akto leidėjai negali paremti savo sprendimo, e, tuomet gali būti tos taisyklės siunčiamos atgal papildomam paaiškinimui, gaunama informacija iš suinteresuotų ūkio subjektų, nevyriausybinių organizacijų, kurie gali pateikti papildomos informacijos apie procesą bet e, teisės aktų leidėjas JAV negali privačiai susitarti uždarame posėdyje dėl tam tikro sprendimo. Reikia užtikrinti dalyvavimą ir atskaitomybę ir būtent todėl negalima to daryti. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad Junktinės Amerikos valstijos e, su susidomėjimu stebi ES teisėkuros procesą. Ir taip yra todėl, kad ES turi būti stipri partnerė. O ES gali būti tokia stipri partnerė, jeigu Briuselis yra ats tinkamai atspindės Europos piliečių nuomonės ir požiūrius. Mums taip pat e, reikalingi priekybiniai santykiai, e, investiciniai santykiai, dėl kurių gali būti Europoje sukurti milijonai darbo vietų. Suinteresuoti JAV ūkio subjektai, ypač MVI, aiškiai yra pasakę JAV vyriausybei, kad didesnė priekyba su Europa ir didesnės investicijos su Europa reikalauja atitinkamos e, reguliavimo aplinkos Europoje, kad ta reguliavimo aplinka būtų skaidresnė, kad e, įtrauktų daugiau visuomenės atstovų ir suinteresuotų ūkio subjektų, kad būtų metodiškai atvira. Kalbant apie tai, TIP JAV nenori ypatingo statuso. Mes vertiname tą procesą, kuris vyksta, kuris yra atviras, skaidrus, leidžia dalyvauti visiems ir kai nerinktieji valstybės tarnautojai atsako už savo veiksmus. Mes suprantame, kad e, svarbu, dalyvau, svarbu įtraukti suinteresuotus įsūkio subjektus. E, svarbu, kad TTIP procesas būtų skaidresnis, kad jame dalyvautų daugiau suinteresuotų subjektų ir kad būtų didesnė atskaitomybė. Taip pat siekiama sumažinti esamus skirtumus bet tam tikrų sprendimų atskiruose sektoriuose nepakaks. Reikia išsamaus, e, ambicingo ir tvaraus susitarimo. Ir kalbant apie TTIP ir būtent todėl e, JAV taip svarbu prasmingas procesas ir reguliavimo nusiklumas. Ačiū ponui Birkui, dabar steiksime žodį ponui Kilikui, kuris yra White ir Keis advokato kontoros partneris. Free trade agreement whose focus goes beyond. Dėkui. Ta, ta IP susitarimas yra daug svarbiau negu tarifų, tarifų panaikinimas. Jei pasižiūrėtume, tarifai ir taip jau yra maži, kalbant apie prekybą ir bendradarbiavimą tarp ES ir JAV, galbūt vienintelė sritis, kur išlikė tie tarifai, yra žemės ūkis. TTIP siūlo naujas galimybės tiek ES, tiek JAV rezultatų e, ši partnerystė atneš tik tada, kai europinė ir amerikinė sistemos galės gyvuoti kartu, viena šalia kitos, suprasdamos savo silpnasias pusės ir naudodamosi savo stipriosiomis pusėmis. Tiek ES, tiek JAV yra e, e, griežti įstatymai reglamentuojantis visuomenės sveikatą, aplinką ir kitas svarbės rytis. Visi nori, kad vartotojam būtų pardavinėjami tik tai saugus gaminiai. To nori tiek JAV, tiek Europos Sąjunga. E, kalbant apie e, saugos standartų įgyvendinimą, reikia pasakyti, kad tie reikalavimai griežtesni yra JAV. Kadangi ir ES ir JAV tikslai yra bendri, labai logiška būtų bendradarbiavimą grįsti tarpusavio pripažinimo principų. Manau, kad reguliavimo srityje labai svarbu remtis agentūrų, ekspertinių agentūrų požiūrių, o ne politiniais sprendimais. Sprendimų prieimimas turi būti skaidrus. Netaip seniai Europoje matėme atvejų, kai eksporto agentūra sako, kad gaminys yra saugus, bet dėl kažkokių priežasčių jis nėra naudojamas. Mums, kaip amerikiečių e, teisės teisės agentūrai veikiančiai Europoje toks elgesys yra nesuprantamas. TTIP tokiais principais negalėtų būti grindžiamas. Rizikos valdymas yra atsargumo principas. JAV paprastai laikosi mokslinių rekomendacijų, remdamasi tais etapais, kuriuos ponas Burke pristatė. ES iš principo irgi laikosi tokio paties požiūrio bet atsargumo principas kartais taikomas ne mokslininkų pateiktų rizikos vertinimų, bet galvojant apie galimas nelaimės. Tuo būdu kartais toks požiūris yra labiau paremtas nemokslininkų rekomendacijomis o orientuojamas e, į galimą pavojų. Kalbant apie atsargumo principą, e, čia galėtume pateikti e, mikrobangų krosnelės pavyzdį. Čia prisiminčiau ištrauką iš vienoje filmo, kur heroja bijo naudotis mikrobangų krosnelė, nes yra įsitikinus, kad jinai sunaikina vitaminus maiste. Aišku, kad taip nėra, bet daugelis žmonių tuo tiki. Pasižiūrėkime į komisijos komunikatus, pavyzdžiui, 2001 metų e, komunikatą, kuriame kalbama apie atsargumo principą. Ten pabrėžiama, kad tas principas remiamas e, mokslininkų rekomendacijomis, bet dėja Europoje ne visuomet taip yra norint pasiekti pažangos TTIP, TTIP reiktų akcentuoti abipusio pripažinimo principą. Ir JAF ir ES puikiai moka reglamentuoti įvairias gyvenimo sritis. Reguliavimo tikslai yra tie patys - užtikrinti kuo didžiausią vartotojų apsaugą. Todėl ir JAV, ir ES turėtų pasitikėti viena kitos e, saugumo e, standartais. Galbūt reiktų paklausti štai ko, jei abipusio pripažinimo principas yra vienas iš didžiausių, vienas iš svarbiausių ES principų. Kodėl tas principas neturėtų veikti JAV? Viena iš problemų šioje srityje e, Problema šioje srityje galėtume išspręsti būtent panaudodami šį abipusio pripažinimo principą, kad nereiktų du kart daryti to darbo, e, kurį užtenka padaryti vieną kartą. Aš manau, kad ES vidaus rinka yra puikus pavyzdys, ką reiškia tarpusavio pripažinimo principo puikus įgyvendinimas. E, saugus gaminiai, gaminiai, kurie laikomi saugiais vienoje valstybėje narėje, gali būti e, pardavinėjami visose valstybėse narėse, išskyrus e, labai atskirus atvejus. Tarpusavio pripažinimo principas nesusilpnins e, vartotojo apsaugos. Tiek JAV, tiek ES nori taisyklių, kurios užtikrintų vartotojų saugumą ir apsaugą. Ir būtent tą turėtume turėti galvoje, kai kalbame apie tarpusavio pripažinimo principą. Vidutinė, įprastinė Europos Sąjungo atliekama, įprastinis Europos Sąjungos Sąjungo atliekamas patikrinimas ir JAV atliekamas patikrinimas, ko gero, nesiskiria iš esmės. Neturėtume bijoti naudoti abipusio pripažinimo principą. Prekių ženklinimas ir atitinkamos rinkos programos leistų užtikrinti aukštesnius negu minimalius standartus. Čia galėtume taikyti savanoriškus standartus pagristus tarpusavio pripažinimo principų. JAV ir ES turėtų remti, pagrysti savo bendradarbiavimą abipusio pripažinimo principų. Iš to gautume labai daug naudos. Vienas iš tokių aiškiausių pavyzdžių būtų farmaciniai produktai. Tiek ES vaisto agentūra, tiek atitinkamos JAV tarnybos lyginasi viena su kita, lygiuojasi viena į kitą, stengdamosis užtikrinti kuo aukščiausius standartus, siekdamos, kad vaistiniai produktai būtų e, tinkamai gaminami. Tai kam tada to dvigubo darbo? Tarptautiniai standartai paremti abipusio pripažinimo principų turėtų būti TTIP bendradarbiavimo pagrindas. Jei gaminys atitinka tarptautinius standartus, tai mum tada atrodo keista, jei jis neprimtinas JAV arba Europos Sąjungoje jei gaminys atitinka tarptautinius standartus, tai reiškia, jis turėtų būti primtinas abiejose Atlanto pusėse. Galiausia, vartotojai turi turėti pasirinkimą, turi būti tinkamai ženklinami gaminiai, kad vartotojai turėtų iš ko rinktis. Užbaigdamas pasakysiu, kad TTIP susijęs su e, tarifų panaikinimu, su reguliavimo nuseklumo užtikrinimu. Aišku, kad norime pateikti vairuo, e, vartotojams kuo saugiausius gaminius. Turime užtikrinti, kad sprendimų prieimimas abiejose Atlanto pusėse vyktų skaidriai, būtų paremtas mokslinių, mokslinių rizikos vertinimu ir paremtas abipusio pripažinimo principų bei panaudojant tarptautinius standartus, kuri manoma. Ačiū ponui Kidikui, dabar steiksiu žodį ponui Dirkui Pantigen, Eurošambras atstovą. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, ponės ir ponai. <clears throat> Euro Chambers, malonu dalyvauti šiose diskusijose. Norėčiau padėkoti Teisės reikalų komitetui pirmiausiai už šią iniciatyvą, siekiant apsvarstyti e, TPIP e, reguliavimo aspektus, kadangi Eurochambers veikia visoje Europoje, turi savo atstovybių, puikiai žino, kokie yra skirtumai tarp įvairių reglamentuojančių standartų, e, siekiant veiksmingai patekti į Junktinių valstybių rinką ir šiems klausimams turėtų būti skiriamas pagrindinis dėmesys, tarantis dėl transatlantinės priekybos investicijų partnerystės su JAF. Manau, kad tie argumentai ir mintis, kurias rutuliojo anksčiau kalbėjo kolegos, yra labai svarbios siekiant e, ginčius klausimus svarstyti ir atsižvelgti tiek į e, ES, tiek į JAF interesus. JAF veikia <clears throat> pakankamai gerai išplėtota reguliavimo sistema ir ES siekiant panašių e, tikslų, tačiau taisyklės yra dažnai skirtingos ir dėl to mažoms ir tiems įmonėms, tą ypatingai norėčiau pabrėžti, siekiant patekti į vienos ar kitos šalies rinką, reikia nemažai patirti išlaidų ir e, tokiu būdu kyla natūralios e, prekybos kliūtis. Iš šį aspektą reikia atkreipti ypatingą dėmesį per pastarosius metus bendradarbiavimas tarp reguliavimo agentūrų, Junktinių valstybių ir ES smarkiai padidėjo. Atsirado tarpusavio pasitikėjimas ir šios darybos dėl investicijų partnerystės suteikia galimybę siekti dar e, rimtesnių, platesnių užmojo tikslų ir bendradarbiauti reguliavimo srityje, kaip įmanoma plačiau. Reikėtų patrinti tinkamą platformą, pagal kurią e, atskiroms reguliavimo institucijoms reikėtų bendradarbiauti privaloma tvarka, prieptis turėtų būti kuo didesnio masto Turėtų būti patvirtinti bendradarbiavimo stiprimo procesai, e, kuriuos pasitelkus verslo ir kitus interesuotų subjektų atstovai galėtų dalyvauti e, vyk, vykstančiame bendradarbiavime. Mes pritarėme tiek eksantį, tiek, tiek ekspostų mechanizmams teisėkuros srityje tam, kad būtų įvertinta, ar e, atinkamus pasiūlymus galima įgyveninti praktiškai, ar jie yra reikalingi, ar jie moksliškai pagristi. E, kaip buvo jau minėta, reguliuotojų atskaitomybė, jų primamų sprendimų skaidrumas verslo atžvilgių turėtų būti didesnis, tapti didesnis. Kalbant apie institucinę sąrangą, e, investicinės partnerystės diskusijų darybų kontekste yra daug kalbama apie tai, kaip reikėtų administruoti ją, kaip kontroliuoti, kaip įgyvendinti. Taigi e, siūloma įsteigti reguliavimo bendradarbiavimo taryba. Mes palankiai vertiname šį pasiūlymą, nes ši taryba galėtų veikti transatlantinės ekonominės tarybos kontekste, bet kokia atveju reikia struktūros, kuri prižiūrėtų tinkamą pasiektų susitarimų įgyvendinimą. Abipusio pripažinimo susitarimai buvo jau minėti anksčiau, reikia juos įgyvendinti pakankamai rimtai, ambicingai daugelį sričių ir sektorių. Kalbant apie reguliavimo bendradarbiavimą atskirose sektoriuose, jeigu nebus įmanoma jo užtikrinti dėrybų dėl investicinės patnysės kontekste, tai reikėtų numatyti perinimą laikotarpį grįžtant prie mažų vidutinių įmonių e, problemų, apie kurias bandė užsiminti panas Kilikas, mes turėtume e, patvirtinti smulkiam verslui skirtą poveikio vertimo sistemą e, ir kuri galėtų veikti abipusio pripažinimo kontekste, galbūt reikėtų numatyti tam tikrus palyginamosius bandymus ar juos atlikti, pavyzdžiui, nustatant dešimt e, daugiausiai sunkumų prekybai ir smulkiam verslui keliančių prekybos barjerų. E, Eurochambers e, siūlytų atkreipti ypatingą dėmesį į <clears throat> tų reguliavimo skirtumų poveikį smulkiam verslui. Euročiambris norėtų pabrėžti, tai jau taip pat buvo minėta, kad e, reguliavimo bendradarbiavimas neturėtų tapti <clears throat> lenktynėmis, kas e, mažesnius aplinkosauginius, ekonominius, socialinius standartus patvirtins, reikėtų šiame procese siekti abipusio e, pripažinimo, numatant plataus masto verslo vystymo galimybės įmonėms, smulkiam verslui, e, siekiant kurti piliečiams darbo vietas ir pasiliekant abiem šalims teisę patvirtinti tinkamas taisyklės. Ačiū dabar daktaras Alberto Lemano, prašau. Ačiū. Ponės ir ponai, ačiū, ponė pirmininkė, kad sutikite man žodį, man kalbėti Teisės reikalų komitete ir pasidalinti savo mintimis susijusiamis su reguliavimo nuseklumu ir ES teisės įgyvendinimu translanės prekybos investicijų pandėžės kontekste. Diskusijų pradžioje aš išgirdau įvairių minčių, kurios buvo susijusios su mano ankstesnė akademinė veikla, jas pabandysiu dabar toliau mm, e, išvystyti, taip pat rengiau atitinkamą pranešimą Europos parlamento užsakymu, taigi apie tai taip pat šiek tiek pakalbėsiu, norėčiau pradėti nuo to, kaip e, e reguliavimo bendarbiavimas daro įtaką investicijų partnerystiai. Turėtume aiškiai suprasti, kad pagrindinis TPIP tikslas yra <clears throat> atsisakyti nereikalingų e, politinių sprendimų abiejose sienos pusėse. Tai yra mūsų diskusijų išeities taškas, nemultų tarifų barjerai ir kliūtis šiuo metu nusipelno daugiausiai dėmesio ir <clears throat> jos būtų galima apibūdinti kaip e, vidaus reguliavimo e, priemonės atskirose srityse, pačio aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir saugos sritise atskirose valstybėse narėse, tiksliau atskirose pasaulio valstybėse galioja skirtingos taisyklės šiose sritise, jos gali nulemti e, reguliavimo srityje priimamus sprendimus, tačiau yra nemaža spraga tarp reguliavimo teisės aktų ir reguliavimo poveikio, nes ES patvirtinami reguliavimo aktai daro įtaką šalims už ES ribų, jungtinėse valstijose patvirtiname tinkamą teisės aktį, taip pat daro įtaką e, užsienyje, taigi reikia kalbėti apie reguliavimo skirtumus, dėl kurių atsiranda neefektyvumas, padidėja tarptautinės prekybos sąnaudos ir daroma atitinkama įtaka ir poveikis globaliai. Taigi dėl e, šio žaidimo skirtingų taisyklių nukenčiame visi. Tai buvo pripažinta ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo darbo grupės e, išvadose pirmojų numerių. Kokiu veiksmu turėtume imtis e, investicijų partnerystė nekūrima kažkokiame vakume ne, nėra kuriama nuo nulio. JAV ir ES šiuo metu yra PPO narės <clears throat> ir PPO yra svarstama nuo 80-mečio pradžios nemuitų neprekybos e, barjerų e, klausimai ir PPO pripažįstama, kad e, šios prekybos kliūtis egzistuoja. Viena jų rušis yra E, techniniai reikalavimai, TBT e, ir SPS yra kodiniai pavadinimai ir šiomis priemonėmis yra <clears throat> bandoma sukurti tam tikrą e, tvarką, kurios reikėtų laikytis visoms pasaulio šalims, taip pat JAF ir Europos Sąjungai, tai pirmiausiai prievalė informuoti apie tai, E, kokie teisės aktai, kokios taisyklės yra rengiamos ir Junktinės valstijos informuoja atitinkamos PPO komitetus apie rengiamus taisyklės ir teisės aktus. Naujas principas, kuris taikymas PPO yra nediskriminavimo principas, siekiant patvirtinti tinkamus taisyklės, būtina užtikrinti, kad vietos ir importuojams gaminiams būtų taikoma, taikomi vienodi reikalavimai ir tvarka. Kitas labai svarbus elementas, kurio negalima pamiršti, tai yra elementas, <clears throat> kuris apibrėžia tarptautinio reguliavimo bendrabiavimo status quo. Tai yra būtinybė vadovautis tarptautiniais standartais nustatant tam tikras taisyklės, tokiu būdu užtikrinamas tam tikras atitikimas PPO reikalavimus. Taip pat e, spės komitetas PPO valstybių narių, ekspertų, mokslininkų prašo pateikti tinkamos išvadas ir vertinimus apie pasiūlymus dėl taisyklių, kurios tampa įstatymais. Ir paskutinis labai svarbus reikalavimas susijęs su būtinybė patvirtinti tinkamus teisės aktus. Čia reikia kalbėti apie proporcingumo principus, kurių būtina laikytis siekiant e, tikslų. Taigi tokiu būdu visa ši visuma sudaro procedūrinę, e, procedūrinį harmonizavimą. Tačiau e, tokio požiūrio nepakanka tam, kad neigiamas prekybos poveikis sušvelnėtų, todėl šiandien kalbama apie naują bendradarbiavimo prekybos rytie mechanizmą pasitelkiant investicijų partnerystės e, e, dėrybos. Taigi, kas pastatyta ant kortos, pasirinktas požiūris e, dėrybų pradžioje JAV ir ES delegacijų susijęs su bendradarbiavimu, patvirtinant reguliavimo taisyklės. Tai yra manoma, kad jeigu bus susitarta dėl procedūrų, tarp ES ir JAF bus galima lengviau patvirtinti bendras reguliavimo taisyklės, e, kadangi bus vadovaujamasi bendru e, požiūriu, bendru pagrindu, kaip viską perkelti į susitarimo formą. E, Galim būtų pasiteikti pasitelkti SPS, TBT sistemą, patvirtinate tinkamas sektorinius priedus, pavyzdžiui, e, patvirtinant abipusį taikomų standartų pripažinimą, e, visus tos aspektus, apie kurios kalbėjo ponas Kilik, tačiau aš noriu kalbėti apie persipinančius tarpusavėje sektorius, siekiant pašalinti visus įmanomus skirtumus susijusius su reguliavimo standartais. Tai kaip tas skyrius turėtų atrodyti? Šiuo metu šioje srityje daugiausiai dėmesio skirimo skaidrumui. Būtinybė teikti tinkamą informaciją apie PAU nėra pakankama, reikia patvirtinti šankstinį įspėjimo mechanizmą, ir pasitelkti tiesioginio bendravimo kanalus tarp JAF ir ES atinkamų žinybų, būtina konsultuotis, pradėti dialogą, kuris vyktų ne atsitiktiniu principu, tačiau nuolat. Pagrindinis principas, e, kurį būtų galima pasitelkti šiame dialoge, tai yra būtinybė teikti informaciją ir komentuoti atitinkamas vertinimas ir atsiliepimai yra labai svarbus siekiant įvertinti iš partnerių gaunamą, gaunamos informacijos turinį. Taip pat reikia įvertinti poveikį įvairiose sritise ir ne tik ES ar JAV, tačiau ir e, trečiosiam šalims, taigi reikia pasitelkti dabar atitinkamus metodus, siekiančios pasiūlymus įgyveninti. Vienas iš pasiūlymų yra vertinti transatlantinį poveikį, koks turėtų e, kokia turėtų būti taikymo sritis, reikėtų taikyti, e, lyginti tiek teisėkros, tiek neteisėkros priemonės ir visos jos turėtų patekti iš šio režimo apripti. Taigi, klausimai, kuriuos reikia aptarti per likusias minutės susijęs su teisiniais padariniais, su Europos konstituciniai sąrangai ir ypač Europos parlamentui. Labai svarbu įvertinti dabartinę padėtį. Čia pateikiama palyginamoji lentelė, kurioje palyginami teisėkuros procesai ir taisyklių gyvendinamųjų teisės aktų nustatymo tvarka abiejose teisinėse sistemose, jeigu vertintume dabartinę padėtį ir turimas priemonės, reikėtų pažiūrėti, kaip jomis būtų galima pasinaudoti dabartinėmis aplinkybės. Europos Sąjunga neblogai konsultuojasi ir vertina poveikį teisėkuros srityje. Junktinėse valstijose atitinkamo konsultacijų ar e, poveikio vertinimo mechanizmo teisėkuros e, procese nėra. Tačiau kalbant apie gyvendinamų teisės aktų patvirtinimo, padėtis yra visiškai priešinga. ES neužtikrinamas tas pats skaidrumas, nes nėra konsultuojamasi to pačiu mastu, kaip teisėkuros proceso metu ir poveikio vertinimas retai atliekamas. Tuo tarpu E, pasitelkus administracinius procedūrinius aktus jungtinėse valstijose atitinkama e, įgyvenimo teisės aktų <clears throat> patvirtinimo sistema veikia daug geriau. Taigi kaip e, dabar, kokiu veiksmu reikėtų imtis, kad <clears throat> investicijų partnerystės kontekste galėtume šias dvi sistemas suderinti. Pagal starties nuostatas E, tos konsultacijos, kurios šiandien vyksta, yra būtinos, e, tačiau jeigu e, taryba ir parlamentas nesikonsultuos tuo pačiu mastu dėl TPIP, kis klausimas dėl teisinių padarinių susijusius tokio bendradarbiavimo poveikio vertinimas nėra numatytas sutartyje, komisija jį atlieka laisvanoriškų principo, kas atsitiks, jeigu poveikio vertinimas nebus atliktas. Šis klausimas lieka atviras ir todėl e, verslo struktūros suinteresuoti subjektai iš tiesų norėtų, kad e, tas poveikio vertinimas būtų atliktas. Taigi reikia E, daugiau poveikio įvertimo atlikti, taip pat susijusios su parlamento ir komisijos teikiamais pakeitimų pasiūlymais. Dėl e, notifikavimo informacijos teikimo prievolės čia e, išvelgiama tam tikra prieš prieš palyginti su PPO nuostatomis dėl vienodo traktavimo. Taigi, bendrai vertinant, Europos Sąjunga <clears throat> turi geresnį sistemą, e, kalbant apie tą turimų instrumentų rinkinį ir tikrai sunku įsivaizduoti, kad Junktinės valstijos nausų metu galėtų savo sistemą pakeisti. Vertinant e, taisyklių nustatymo sritį. Reikia kelti klausimą, e, kokį poveikio įvertinimą reikėtų atlikti susijusiu su deleguotais įgyvenimais teisės aktais, nes šiuo metu poveikio įvertinimo gairės daugiausiai susijusiu su teisėkuros procesu. E, kaip e, parlamentas ir taryba turėtų kontroliuoti pasiūlymus dėl deleguotų teisės aktų, šiuo metu atitinkamos prerogatyvos egzistuojant popierius, tačiau jomis nėra pasinaudojimą, kaip parlamentus suteikti galių, kad galėtų atitinkamą ekspertizę atlikti, turiuomenyje dėl deleguotų ir gyvenimo teisės aktų. Taip pat šioje diskusijose atsispindi tam tikri nesutarimai e, tarp atskirų institucijų, tarybos komisijos ir parlamento dėl to, kaip atskirti 290-291 straipsnį, jų nuostatas, kaip apibrėžti parlamento ir komisijos prerogatyvas. Aš tik noriu priminti neseną pasiūlymą dėl mokesčio už mobilųjį ryšį. Taigi poveikio vertinimo galimybės yra ribotos jungtinėse valstijose, tačiau agentūra uh, E, surenka atitinkamus komentarus, atsiliepimus, tai e, suteikia galimybę grįžtamajam ryšiui ir papildomus diskusijoms prieš gatinai patvirtinant tinkamus įgyvenimus teisės aktus. Vertinant ES požiūrių, e, investicinė partnerystė gali pakeisti situaciją, jeigu norime užtikrinti tarp, pusiausvės tarp institucijų pagal sutarties nuostatas. Yra nemažai dar neatsakytų klausimų ir tuo baigsiu. Pirmasis, e, kurį norėčiau užduoti Teisės reikalų komitetui susijęs su tuo, kokį teisinį statusą esame pasirengę pripažinti šiai horizontaliai disciplinai. Galbūt pas Belingvėris patikė neblogą pasiūlymą E, patvirtinti ES administracinių procedūrų aktą, ne tik <clears throat> numatantį gerbti investicinės partnerystės nuostatas, tačiau ir taip pat e, kitas politinės nuostatas. Nežinome, ar šis pasiūlymas bus įgyventas, tačiau galėtų būti vienas iš sprendimo būdų. Taip pat reiktų pasvarstyti, e, kokį vaidmenį es parlamentas turėtų atlikti gyvenam teisės aktų <clears throat> arba taisyklių nustatymo procese e, reikėtų pateikti konkretų pasiūlymą apie tai, kaip peržiūrėti tarp institucinį teisėkuros susitarimą tam, kad būtų galima atskirti 290-291 e, straipsnių nuostatas ir apibrėžti kiekvienos institucijos prerogatūras. Taip pat reikia pabrėžti niblę pranešimą dėl poveikio įvertinimo svarbos. Manau, kad taip pat reikia pasvarstyti, kas turi atlikti poveikio įvertinimą, kas bus tie ekspertai, kaip užtikrinti poveikio įvertinimo bešališkumą. Investicinė partnerystė dar labiau sustiprins šį poreikį, taigi dabartinė situacija E, matome, kad parlamentas aktyviai imasi veiksmus siekdamas iš anksto užbėgti už akių tam tikriems teisiniams neiškumams investicinės partnerystės kontekste. Kolegos anksčiau kalbėjo apie konstitucinę sąrangą ir e, <clears throat> kaip reikės nustatyti, e, kas gali dalyvauti reguliavimo taryboje, visus kitus bendruosius aspektus, du iššūkius išvelgiu kalbant apie ateitį. Pirmasis susijęs su tarp institucinės pusiausvėros užtikrinimu. Europos parlamentas, būdamas proaktyvus ir numatydamas šių klausimų svarbą, galėtų padėti šį klausimą įspręsti. Taip pat būtina užtikrinti, kad horizontalių disciplinų įtraukimas į taisyklių tai yra neteisėkuros, teis, neteisėkuros aktų rengimą, užtikrintų tam e, tikrą demokratinės kontrolės galimybę tiek parlamento viduje, tiek kitų institucijų atžvilgių. Kitas iššūkis susijęs su įsipareigojimu pusiausvyrą. Reikia kalbėti apie tai, kokiu mastu dabartiniai pateikti pasiūlymai atitinka skirtingas ES ir JAV prerogatyvas ir kaip jais būtų sukūriamas panašus įsipareigojimų lygis, kuris būtų priimtinas abiems šalims ant popieriaus ES. Atrodo, e, kad e, <clears throat> dabartinės taisyklės galiojančios ES yra labiau tinkamos užtikrinti tą prekybinę drausmę nei taisyklės galiojančios JAV. E, E, taigi JAV kongresas turėtų taip pat patvirtinti atinkamas taisyklės, kuriams būtų užtikrinama ta drausmė. Ačiū profesoriu Aleman, dabar žodis komisijos atstovui Fernando Hu. Good morning, Mr. Chairman. Labas rytas, pirmininkė. Mes irgi norėtume pateikti pastabų ir susitelkti ties trimis svarbiausiamis sritimis. Pirmiausia, tikslas, kurį norime pasiekti e, reguliavimo srityje, kalbant apie TTIP, po to kokie yra pagrindiniai principai, kuriais remiasi mūsų darbas ir pastabos dėl dabartinės situacijos ir kokie yra kiti galimi žingsniai E, taigi šiek tiek norime pristatyti ir procesą, ne tik idėjas. Kalbant apie tikslą, norime susitelkti ties vienu svarbiausiu dalyku. Tai, kad stengiamės skatinti e, reguliavimo nuoseklumą, norime, kad nebūtų nereikalingų netitikimų, norime skatinti bendradarbiavimą e, teisėkuros institucijų srityje kad e, nebūtų didelio nenuoseklumo, kad nebūtų prieštaringų reikalavimų, kad būtų išvengta papildomų išlaidų, e, o kartais netgi prekybinių konfliktų. Norėtume kiek įmanoma sumažinti tai, sukurti teigiamą darbo atvarkę, kad abi šalys, kurios dirba lygiai grečiai, jau dešimtmečius reguliavimo srityje kad jos galėtų geriau derinti tarpusavėje reguliavimo darbą kad galėtų keistis patirtimi, žiniomis ir e, pateikti tokius sprendimus, kurie būtų labiau nuoseklus ir suderinti. Kokie principai? Norėčiau paminėti keturis dalykus. Pirmasis – yra, kaip teigia aukšto lygio darbo grupė, tai, kad tas apsaugos lygis, kuris yra priimtinas abiems šalims, jis neturėtų kisti, o turėtų likti, kad sprendimai atitiktų suinteresuotų ūkio subjektų ir visuomenės uh, poreikius. Taigi svarbiausiems dalykams poveikio nereikėtų daryti. Nereikėtų, kad būtų lenktynės, nereikėtų sumažinti apsaugos ligmens. Antras dalykas yra pagarba vieni kitų sistemoms. Nėra prasmės vienai šaliai apsimesti, kad jos sistema yra geresnė arba kitai šaliai apsimesti, kad tai kopijuoja tą sistemą. Tai turėtų būti taikoma ir JAV, ir ES viena kitos atžvilgių. Jūs turėtų gerbti viena kitos reguliavimo tradicijas ir vienoje, ir kitoje sistemoje yra ir privalumų, ir trūkumų. Ir, pavyzdžiui, mums e, nereikėtų apsimesti, kad mes e, stengiamės įvesti tokius pakeitimus savo sistemoje, kurie nurodyti JAV konstitucijoje. Ir kad mums reikia keisti pusiausvyrą tarp institucijų nei nurodyta sutartyse. Reikalingas ir įsipa, reikalinga įsipareigojimų pusiausvyra ir tai taikytina ir JAV, ir ES. Tai yra didelis iššūkis, nes institucinė sąranga yra skirtinga, kaip teigi profesorius Alemano. Ir, ir reguliavimo, ir teisės aktų pusiausvyra, ir sąranga yra visiškai skirtingos e, Yra ir valstybiniai reguliavimas, ir federalinis reguliavimas, bet svarbiausia, kad abi šalys turėtų panašius įsipareigojimus. Kalbant apie kiekvienos iš jų institucinius reikalavimus. Ketvirtas dalykas, tai yra vienas iš pagrindinių principų, e, Mes nenorime dirbti ter, teorinio darbo ir aptarinėti principus. Mums nereikalingas vadinamasis grožio konkursas, kad išsiaiškintume, kurios šalies reguliavimo sistema yra geresnė. Mums reikalingi konkretūs rezultatai ir suinteresuotisiems ūkio subjektams svarbu, kad e, būtų pasiekta jiems svarbių rezultatų, kurie leistų sumažinti išlaidas, E, leistų palengvinti atitikimą reikalavimams. Būtent to turime siekti ir į tai turime atsižvelgti. Suprantame, galime diskutuoti apie tai, kaip abi sistemas teoriškai būtų galima suartinti, tačiau mums reikia geresnio bendradarbiavimo iš abiejų pusių ir tuomet bus atsiras geresnis suderinamumas. Kalbant apie e, bendradarbiavimą reguliavimo srityje, mums reikia dirbti dviejose srityse. Pirmiausia, užtikrinti gerą reguliavimo praktiką, atliekti poveikio vertinimus, konsultavimąsi ir mes turėtų, norėtume turėti pačias naujausias nuostatas, pažangiausias nuostatas ir pagerinti tai, kai manoma pagerinti, nes e, mūsų praktikos e, nėra įtvirtintos taip, kad jų nebūtų galima keisti. Hmm. Kitas bendradarbiavimo reguliavimo srityje aspektas ir tai buvo pabrėžta JAV atstovų mums reikalingi iš ankstinio perspėjimo sistema. Mes norėtume, kad mūsų reguliavimo atstovai žinotų apie planus ir žinotų, ką reguliuos ateityje, kad būtų galima tikėtis pokyčių, kad būtų galima nustatyti tas rytis, kuriuose būtų galima geriau bendradarbiauti ir kad nereikėtų atlikti paralelinio darbo. Kalbant apie reguliavimo nuoseklumą, mums reikalingas tam tikras institucinis mechanizmas kuris buvo e, paminėtas ir reguliavimo bendradarbiavimo tarybos. Mums reikia susitelkti principus, kuriuos norime pasiekti ir į tuos institucinius mechanizmus, kuriuos norėtume sukurti. Ir tai <clears throat> e, padėtų patobulinti darbą, nes taryba nėra teisėkūros institucija. Tai yra vadinamoji antrinė institucija TTIP kontekste. Ir dar vienas dalykas, kurį jau esu minėjęs, kas mums svarbu, tai yra konkretūs veiksmai. Ir kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad būtų atskiruose sektuose pasiekta rezultatų. Europos Sąjunga yra pateikusi daug pasiūlymų ir farmacinėje srityje ir kitose srityse ir mes norėtume pasiekti rezultatų, kalbant apie esamą reguliavimą, kad būtų galima kuo labiau suderinti, kad būtų galima užtikrinti atitinkamą apsaugą ir pripažinimą šioje srityje. Taip pat, kalbant apie ateitį, norėtume sukurti suderinamus sprendimus ir mes turime įtraukti tai į mūsų bendradarbiavimo darbo tvarkę ir užtikrinti arba bendrus įgyvendinimo teisės aktus arba bendras nuostatas. Dėl dabartinės situacijos ir būsimų mūsų žingsnių. Kol kas diskusijose yra susitelkiama į skirtingus dalykus. JAV ir iš spaudos matyti daug dėmesio skiria E, bendrosioms horizontaliosioms sritims, kurios yra susijęs su reguliavimo nuoseklumu, skaidrumu ir su konsultavimusi su interesuotaisiais ūkio subjektais. Mes norime susitelkti į konkrečius veiksmus konkrečiuose sektoriuose, bet mums nereikėtų e, karikatūrizuoti vieni kitų pozicijų. Mums E, reikėtų pasakyti, kad dabar mūsų tikslai daugelie sričių sutampa ir te reikia dirbti daugumoje sektorių. Taigi mes galime padaryti daugiau nei įveikdami tuos vadinamosius sektorinius niuansus. dabar reikia dirbti principų, tikslų lygmenių, mums reikia geriau vieniems, suprasti vieniems kitų sistemas ir kiek įmanoma išsiaiškinti apie vieni kitų sistemas, kad turėtume gerą supratimą apie kitos šalies sistemą ir tuomet mes galėsime geriau dirbti užtikrindami didesnį nuoseklumą. Dėl kitų žingsnių, dėl mūsų diskusijų per kitus mėnesius bus atliekamas tam tikras darbas, mes galime parengti konkrečių sudedamųjų dalių ir tam tikruose sektoriuose mes norime pasiekti konkrečių rezultatų, norime pasidalinti tas, tais rezultatais su visuomenė, kad visiems būtų aišku, apie ką mes kalbame. Jeigu bus klausimų, esame pasirengę atsakyti ir norėtume, kad visi prisidėtų prie šio proceso, nes galiausiai nėra tokio E, ir JAV ir mes turime užtikrinti tam tikrą komforto lygmenį suinteresuotisiems ūkio subjektams. Tai reiškia, kad turime įtraukti visus juos ir visas institucijas, tame tarpe ir Europos parlamentą. Ir TTIP turi atitikti, atitikti pačius aukščiausius standartus. Peru. Labai ačiū. Dabar pradėsim e, klausimų atsakymų rato, ponė Kasteks, norėtumėte pradėti, prašau. Prezident. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų svečiams už tai, kad labai daug išsamios informacijos mums suteikė. Ir norėčiau juos užtikrinti, kad ES iš tiesų gali tinkamai reguliuoti, naudodamasi taip pat ir abipusio pripažinimo principų. Ta mums pavyksta įgyvendinti įvairiose valstybėse narėse. Žinote, kad ES sudaro 28 valstybės narės, taigi mes esam atviri ir pasirengę tokiems procesams. Aš visiškai nebejoju, kad mums visą tai pavyks. Jūs kalbėdami nuolat pabrėždavote, kad sprendimų prieimimo procesas ir reguliavimo procesas turi būti kuo skaidresnis. Ekspertų žinios, ekspertų uh, ataskaitos ir konsultavimasis su plačiaja visuomenė. Ne visuomet lengva tą skaidrumo principą visokiojopai gyvendinti. ES reglamentuodama remiasi ES teisynų, konsultacijos vyksta rengiant baltasias knygas, vyksta teisėkuros ir reglamentavimo procesai, kurie tarybų, e, Europos Sąjungoje yra susiję, vyksta konsultacijos internetu, vyksta oficialios lobistų konsultacijos, kurios Europos parlamente, taip pat ir Europos komisijoje vyksta labai skaidriai. Mūsų diskusijos klausimai yra vieši. Šiandien mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Taigi mes iš tiesų, kaip ir jūs, pasisakome už visokiojo paskaidrumą. Taip pat mūsų svečiai minėjo, kad labai svarbu yra sprendimų prieimimą grįsti mokslininkų nuomonėmis. Teisėkuros institucijos remiasi savo darbe mokslo pasiekimais, mokslininkų nuomonėmis. Mes bandome išlaikyti tą pusiausvirą tarp kasdieninės vartotojų, darbuotojų, suinteresuotų šalių patirties ir mokslinių nuomonių. Jūs čia citavote mikrobangų krosnelės pavyzdį kuris dabar kelia juoką, galėtume pateikti kitų pavyzdžių. kad teis, specialistų nuomonės iš tiesų leido vertinti riziką, pavyzdžiui, asbesto atvejis. ES remiasi atsargumo principu kaip apibriežti tą principą. Tai yra atsižvelgimas į abejonės, į tai, kad moksliniai tyrimai ne visuomet yra atlikti iki galo, ne visuomet yra pakankama mokslinių žinių, kartais vai, vartotojai, piliečiai turi tam tikrų baimių, kurių galbūt moksliškai ir nepagrysi, bet jos yra. Taigi tas atsargumo principas apima visą tai. Ir aišku, mes su, stengiamės subalansuoti atsargumo principą ir mokslininkų išvadas. Europos Sąjunga ir Europos, Europos Sąjunga ir JAV, aišku, siekia, kad TTIP leistų užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą reguliavimo srityje. Yra kartais bereikalingų taisyklių. kurios uh, trukdo veiksmingam komerciniam bendradarbiavimui. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai. Už tai, kad komisija pabrėžė, kaip svarbu siekti šio bendradarbiavimo gerų rezultatų. TTIP taip pat yra numatyti, numatytos ir kolektyvinės preferencijos. Tai liečia ne tik ekspertus ir e, teisėkuros institucijas, tai liečia ir mūsų piliečius. Neturėtume uh, viso šio proceso spartinti per daug. Turėtume siekti, kad tai būtų primtina mūsų piliečiams. Žinom, kad yra tam tikri susitarimai su JAV, kurie buvo visiškai nesėkmingi, kaip akta, pavyzdžiui, arba SWIFT sistema E, kuri irgi e, kėlė daug problemų. Turime turėti galvoje ir tą ne visai gerą patirtį, kad išvengtume jos transatlantinės priekybos ir investicijų partnerystės kontekste. Buvo minimas ponios Nibler pranešimas dėl nepriklausomų poveikio tyrimo studijų mes suprantame, kad Europos Sąjungoje irgi yra tam tikrų biurokratinių e, kliūčių. Pono Karim ir apkai pranešimai skirti deleguotėsims teisės aktams ir geresniam reglamentavimui šiame kontekste būtų svarbus Manau, kad mūsų siekis geriau reglamentuoti bus naudingas e, visiems e, valstybėms abiejose Atlanto pusėse ES ir JAV vartotojams. Dėkui. Ačiū, ponė Nibler, dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pirmiausiai padėkoti mūsų ekspertams už e, jų pristatytas mintis. Uh, Noriu padėkoti mūsų pirmininkui, pranešėjai už tai, kad suorganizavo šios klausimus. Šiandien labai svarbu išsamei apsvarstyti šią temą, siekiant pašalinti reguliavimo kliūtis prekybos rytyje. Atsižvelgime į tai, kad laiko lieka mažai, kalbėsiu trumpai, dėmiai klausiausi ponios Kasteks minčių, kuri kalbėjo apie tai, kas rūpi mūsų 28 valstybių narių piliečiams. Norėčiau pratesti šią mintį, kadangi aš kaip ir kiti kolegos kiekvieną dieną daug keliauju ir taip pat kiekvieną dieną sulaukiame šimtus elektroninių laiškų investicijų, prekybos investicijų partnerystės tema. Dėl, e, žmonės yra susirūpinę dėl suma, galimai sumažėsinčių reikalavimų maisto produktų srityje, kitose srityse. Ir noriu pasakyti e, vis tik tai, kad parlamentas dalyvių pabaigoje turės pritarti pasiektam susitarimui ir mes vadovaujamės pirmiausiai apdairumo, atsargumo principų Europos parlamente. Mes uh, tvirtiname teisės aktus, siekdami užtikrinti, kad maisto produktų srityje, ne tik kalbant apie aplinkosaugą, gamyba vyktų taip, kad nekiltų jokia grėsmė maisto produktų poveikiui sveikatai. Noriu pasakyti, kad uh, ES e, piliečiai yra pakankamai prieškai nusiteikę genetiškai modifikuotų organizmų naudojimui maisto gamyboje. Taigi jeigu jau e, viską bandysime sieti su abipusio pripažinimo principo taikymu, tai toli nenueisime. Manau, kad čia reikėtų įdėti daug daugiau pastangų, tačiau žmonės, e, piliečiai tikrai tam abipusiam pripažinimui besąlygiškam nepritars ir aš taip pat negalėsiu to padaryti, taigi galbūt mūsų ekspertai galėtų daugiau pakalbėti apie skirtingą rizikos vertinimą visose Atlanto pusėse ir apie galimybės e, imtis e, kokių nors papildomų priemonių, ne vien tik e, abipusio pripažinimo principą taikant tam, kad uh, E, chlore išmirk, išmirk, išmirkyta vištiena ES nebūtų importuojama. Ačiū už tą eretišką pastabą. E, tačiau reikia pastebėti, kad e, polsiautojai vykstantis atostogų į JAF valgo tas chloruotas vištas ir nieko nepastebi, ponas Masip. Ačiū pirmininkė. Manau, kad išgirstas šiandien ir sakytos mintys buvo labai svarbios. Norėčiau pratesti vieno iš ekspertų teiginį apie tai, kad mikrobangų krosnelės nėra tokios pavojingos vaisiams, kaip buvo manyta anksčiau galbūt. E, Ta teiginį būtų galima pritaikyti ir platesnių mastų, galbūt reikia kalbėti apie tai, kad e, reikia surinkti apie tam tikrus dalykus daugiau informacijos ponė Kasteks ir ponė Nibler kalbėjo, kad daug žmonių yra susirūpinę vykstančiomis darybomis. Tai reiškia, kad ne tik susitarimas turi būti parengtas pakankamai gerai, tačiau reikia taip pat užtikrinti ir bendravimą su piliečiams. Norėčiau du dalykus pabrėžti, bet tų pagrindinių principų, kuriems pritariu, nes man visiškai akivaizdu, kad galbūt prieš kelis metus buvo naudojami įvairūs eufemizmai, e, siekiant apriboti laisvą priekybą, tačiau tos kliūtis vis tiek išlieka. Nereikia pamiršti geros valios principo. Tai yra vienas iš svarbiausių principų, kuriuo dažnai vadovaujamasi Europos Sąjungoje, tai yra geros valios ir tarpusavio pasitikėjimo principas. Pone Nibler minėjo elektroninius laiškus, kuriuos gavo iš piliečių, kuriuose išreiškimas susirūpinimas tuo, kad e, tas geros valios principas yra mažiau pasitelkiamas jungtinėse valstijose, ten mažiau jo vadovaujamas ir prisiminkime, e, kaip yra šnipinėjami e, jungtinių valstybių tarnybų JAF ir ne JAF piliečiai ir e, ten skirtumas tikrai jau yra nemažas. <clears throat> Taigi Europa, kaip ir e, jungtinės valstijos, šiuo metu išgyvena krizės laikotarpį, ta krizė yra rimtesnė Europos Sąjungoje, kai kuriuose valstybėse narise buvo patvirtinti su darbo rinka susiję įstatymai, pavyzdžiui, Ispanijoje, vadovaujantis šiais įstatymais, kai kurios įmonės, nepaisant krizės, sugebėjo pagerinti savo padėtį. JAF įmonės, tarkime, taip pat veikia Ispanijoje, mano Sturijos regione veikia įmonės iš Čikagos. Ir šios įmonės E, sugeba vadovauti sutinkamas teisės aktais tam, kad uždirbtų dar didesnį pelną Europoje dabartiniu metu. Jos naudojasi dabartinė padėtimi siekdamas didesnio pelno, tačiau atitinkamas teisės aktais Europoje tikrai šių tikslų nebuvo siekiama. Nebuvo siekiama sudaryti galimybių užsienio įmonėms užsidirbti didesnį pelną iš Europoje priimamų įstatymų. Tai kelia didžiulį susirūpinimą mano piliečiams. Taigi svarbu užtikrinti, kad pasiekus atitinkamą susitarimą tarp JAF ir ES, nauda iš šio prekybos susitarimo e, nebūtų tokia vienpusiška kai kurioms JAF įmonėms, pavyzdžiui, ten nieko. Pone Lichtenberger, ačiū anksčiau kalbėjo kolegos, minėjo gyventojų susirūpinimą. Pirmiausiai Europos gyventojai, tačiau taip pat ir JAV toks susirūpinimas egzistuoja. Turiu ten tam tikrų ryšių. Galiu teikti, kad JAV žmonės gyventojai taip pat susirūpinę vykstančiais procesais. Tačiau turiu pasakyti kritiškai, kad diskusijų metu E, girdėjome tik tai labai entuziastingų vertinimų, beveik negirdėjome kritikos, noriu pasakyti štai ką. Toks pasirinktas kelias veda į bendro proceso sužlugdymą, susirūpinimas žmonių tarp yra labai didelis, jų e, baimės ir nuogastavimai yra labai konkretus, apie tai kalbėjo ponė Nibler. Jų būkštojimai susiję taip pat ir su e, praeities tam tikrais veiksmais ir procesais, pirmiausiai susijęs su e, JAV finansų rinkos poveikiu e, Europos ekonomikai ir pragaištingų poveikių. Niekas E, netvirtina, kad vien JAF kalta dėl dabartinės krizės, tačiau JAF poveikis Europoje vykstantiems procesams yra akivaizdus. Galiu paminėti tik reitingo agentūras. Antras dalykas susijęs su NSA šnipinėjimo skandalu, domenų apsaugos klausimais. Šis skandalas smarkiai sumažino. Europos Sąjungos pasitikėjimą JAV, tai kad buvo šnipinėjamos uh, E, ištisos vyriausybių institucijos, didelė dalis gyventojų tikrai buvo akibrokštas, niekas e, negalėjo to tikėtis, kad draugiškai tarpusavyje bendraujančios šalis gali taikyti viena kitos atžvilgių tokius veiksmus, e, esant tokiai pasitikėjimo kryžiai. Bandyti teikti, kad dabar įsteigsime reguliavimo komitetą ar tarybą, kurio vaidmuo yra visiškai neaiškus arba bus visiškai neaiškus abiejose šalise, tai kelia daug rimtų problemų. Ta reikia aiškiai įvardinti. Kyla klausimų, kaip ši institucija veiks bendroje uh, institucinėje sąrangoje tiek JAV, tiek ES kontekste, kokį poveikį turės uh, ar e, ši institucija vadovausis demokratinėmis procedūromis, ar galbūt įdarys e, e, per nelik didelį poveikį patvirtinamoms taisyklėms, jeigu vyks taip, kaip baiminasi dauguma žmonių ir galiausiai bus atsisakyta rimtesnių pastangų apsaugoti uh, mūsų vartotojus ir piliečius, tai manau, kad didelė dalyje, didelė rinkėjų dalis paprasčiausiai nežinos, kaip elgtis. ES šiuo metu susidurėme su dideliais sunkumais tarpusavio santykiuose tarp valstybių narių ir ES institucijų subsidiarumo diskusijos. E, joms tenka svarbus vaidmuo, jeigu šis reguliavimo komitetas ar taryba turės didelį poveikį ir įtaką tačiau e, nebus apibrėžtos šios įtakos ribos ir sritis, tai dar labiau apsunkins bendrasis diskusijas ir mm, jas įaudrins. Temi klausiausi pasiūlymų susijusių su mokslininkų išvadomis grindžiamo poveikio įvertinimu. Jeigu manytume, kad mokslininkai visuomet teisūs ir e, žmonės yra per daug kvaili, kad suvoktų mokslininkų išvadas, apie tai dažniausiai kalba uh, ekspertai, tarp kitko. Tai mes e, grįšime į e, apšvietos absolutizmo e, epochą, kurioje saujelė ekspertų nustatys taisyklės, kurios galios visam pasauliu, o didžioji dalis gyventojų bus su to nesusijusi. Poveikiai vertimas susijęs su kūnos skaneriais su švino naudojimu benzine prieš daugelį metų e, teigia, kad e, dėl viso to problemų nekyla, tačiau gyventojai nebuvo pasirengę su to taikstytis, e, pavyzdžiui, JAF ir Europoje, ypač kalbant apie kūno skanerius, <clears throat> poveikio vertinimas žmonėms, gyventojams nebuvo priimtinas, veikiau priešingai tik padidino nepasitikėjimą tas išvadas parengusiais ekspertais ir ekspertokratiją gyventojai vertina pakankamai problematiškai ir e, ekspertų išvados šiuo atveju netgi mažina pasitikėjimą vykstančiais politiniais procesais. Žinoma, mokslininkai kartais gali klysti, tačiau jeigu mm, e, mokslininkų išvados nebus demokratiškai kontroliuojamos, kils daug sunkumų. Taip pat reikia nepamiršti ir e, masyvios lobistų įtakos, primant sprendimus šiose sritise. Kalbant apie poveikio įvertinimą, žinoma, vyksta vadinamas suinteresuotų subjektų dialogas. Šios konsultacijos E, yra, vyksta taip, kad e, vartotojų e, interesams atstovaujančių asmenų tose diskusijose dalyvauja daug mažiau nei gamintojų ar prekybininkų. Ir būtent dėl šios priežasties, dėl šio netolygumo žmonės nepasitikė poveikio vertinimo išvadomis. Ponas Alemano kalbėjo apie konsultacijas. Aš noriu paklausti, kas nori ir kas e, dalyvaus tose konsultacijose ir kas, galios, kas galės tose konsultacijose dalyvauti Europoje tokio pobūdžio e, konsultacijų sistemos nėra taip išplėtotos kaip JAV. Taip pat tas teiginys, kad būtina atsižvelgti į uh, ir pateiktus įvertinimus, ką tai konkrečiai reiškia demokratinio proceso kontekste ir kokį poveikį tai darys ES primamų sprendimų struktūrai. Dėl visų šių dalykų kyla labai daug abejonių, jeigu jos nebus išsklaidytos, tai tuomet abiejose Atlanto vandenino pusėse prasidės masinė kampanija prieš transatlantijos prekybos ir investicijų partnerystę. Noriu labai aiškiai pasakyti, būtina atsižvelgti į žmonių būkštavimus šioje e, srityje ir negalvoti, kad ai čia e, tik tai tie pasisako, kurie e, šiaip abejoja viskuo. Tas susirūpinimas visuomenėje yra tikrai, tikrai didelio masto, negalima jį neatsižvelgti. Ta visa istorija susijusi su mokslininkų išvadomis grindžiamų poveikio įvertinimu. Noriu pasakyti, kad ES darybininkai šiam klausimui neskiria pakankamai dideliam dėmesio, nors dabar bando tai pristatyti kaip didžiulį pasiekimą. Mes puikiai žinome, kokią įtaką daro lobistai konsultacijų proceso metu tiek JAV, tiek ES. E, jeigu užtikrinamas arba nepadaroma žala demokratiniam sprendimų primimo procesui, tai tas lobistų poveikis ir įtaka nėra e, labai neigiama, tačiau vis tik tai e, daroma neigiama įtaka e, formuojant visuomenės nuomonę. Žinoma, e, teisiškai mes negalime tikėtis, kad e, tas prekybos investicijų partnerystės procesas e, baigsis rytoj. Tačiau nepamirškime, kad žmonės yra. Žmonės didžiuojasi tuo, e, kad gyvena demokratinė visuomenė nenori demokratinių sprendimų e, ir principų atsisakyti. Kalbant apie ES sprendimų užtikrinimo skaidrumą, Tai pagrindinė institucija atsakingų sprendimų skaidrumo šiuo metu yra taryba, tačiau žmonės iš tiesų nežino, kas kokiose sritise už ką yra atsakingas. Reikia rasti atsakymus į gyventojų reiškiamą kritiką, nes dabartinė tarpusio pasitikėjimo krizė santykiuose tarp ES ir JAV tikrai negalės būti e, išsklaidyta vien ekspertų ir darybininkų e, pastangomis. Mėly kolegos, įsiklausykite į žmonių klausimus ir suvoksite, kad e, jų diskusijos ir jūsų diskusijos nutolusios tarp viena nuo kitos e, per šviesmečius. Ačiū ponė Lichtenbergen, norėčiau steigti galimybę mūsų ekspertams trumpai sureaguoti į užduotus klausimus, tačiau noriu uh, pridurti štai, ką mes esame ilgos kelionės pradžioje. Noriu pasakyti, kad dar turėsime daug galimybių surenkti panašaus pobūdžio klausimus ir išsamei apsvarstyti visas temas. Taip pat turime dar galimybę jums pasiūlyti raštu pristatyti savo samprotavimus. E, Šiuo jeigu norėtumėte reaguoti į komiteto narių pastabas, tai suteiksiu jums žodį, kas pradėsite. Um, all... Ačiū visiems. Ačiū už visas jūsų pastabas, aš jas atidžiai pasižymėjau. Leiskite tik pasakyti, kad visi šios dienos pristatymai buvo puikus, nepaisant to, kad nesu viskuo sutinku, kas buvo pasakyta. Norėčiau pasakyti keletą dalykų. JAV neturi jokio siekio tapti 29 ES nare. Ir aišku, ES neturi jokio siekio tapti 51 JAV valstija. Tai yra visiškai skirtingos sistemos. Europos parlamentas ir kitos institucijos turi atsako, atsako už tai, kad sprendimai atspindėtų piliečių vertybės. JAV turi tokį patį tikslą. O kalbant apie TTIP, tai mes tų dalykų net neketiname keisti. Taigi su tuo sutikčiau. Paprasčiausiai leiskite pasakyti, kad ES teisės aktų kūrimo srityje, jeigu visa sistema būtų atviresnė, jeigu būtų didesnis dalyvavimas, jeigu sprendimai būtų aiškiai pristatomi ir paaiškinimi, galbūt mums nereikėtų šiandien iškelti tų dalykų, kurie mums kelia susirūpinimą. Ir tikrai teisės aktų kuriejai e, turi e, ginti piliečius patenkinti jų lūkesčius. Ir suprantama, sprendimus reikia pagrysti pačiomis naujausiamis, geriausiamis mokslinėmis žiniomis, reikia turėti galimybės paaiškinti tas mokslinės žinias piliečiams, kuriuos atstovaujate tiek. Ačiū. Žinau, kad jau vėluojame, tai kalbėsiu trumpai, kalbant apie sargos principą. Yra Europos komisijos komunikatas šiuo klausimu ir jame yra taikomi mokslinio rizikos vertinimo principai. Deja, jie netaikomi praktikoje. Taigi, tai yra pradžia, nuo kurios reikėtų pradėti, siekiant užtikrinti didesnį nuoseklumą su JAV. Labai trumpai Euro Chambers vardu norėčiau pasakyti, kad jūs patvirtinote du dalykus. Pirma, Mums tikrai reikia e, atsargiai elgti su visų TTIP tai, valdysenos procesu ir šio susitarimo įgyvendinimu. Tai yra akivaizdu, mums reikia, kad jis būtų įtraukus, skaidrus ir taip toliau. Visiems tai aišku, visi tam pritarė. Antra, turime daugiau investuoti į komunikacijas. Turime geriau bendrauti su piliečiais, su verslo bendruomenė, su vartotojais kad būtų galima geriau išaiškinti, kokios galėtų būti galimos pasiekmės, kalbant apie TTIP susitarimą. E, tiesiog reikia, visoje Europoje reikia geresnio bendravimo, nes e, išklausę jūsų nuostatas ir tai, kas jums kelia susirūpinimą. Norėtume pasakyti, kad TTIP visiems piliečiams ir Europai yra galimybė, galimybė aukti ir kurti darbo vietas. Taigi turėtume tai atsiminti. Ačiū. E, kadangi tai yra parlamento e, teisės reikalų komitetas, norėčiau paminėti keletą teisinių dalykų. Daug analitinių priemonių šiandien buvo aptarta. Poveikio vertinimas, konsultacijos, rizikos vertinimas ir tai yra tos priemonės, kurios savo prigimtimi yra visiškai neutralios. Tai reiškia, kad jos e, neturi kažkaip, jų nereikia pritemti kažkaip prieš anksto nustatytų rezultatų mes turime leisti savo visuomeniai priimti gerus sprendimus. Ir kas yra tas geras sprendimas? Tai yra toks sprendimas, kuris būtų priimtas remiantis faktais, o ne emocijomis. Geras sprendimas turi būti pagrįstas skaidrių procesu, kurio metu kiekvienas turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę. Geras sprendimas tai yra politika, kuri bus teisėta. Tai reiškia, kad kai jau visi suinteresuotieji ūkio subjektai e, išsakė savo nuomonę, tai jie gali prisimti atsakomybę ir siekti bendrų rezultatų. Mums, mūsų visuomenėje reikia netmesti šias priemonės, o išmokti jas, jomis naudotis. Nes jeigu mes demonizuosime šias priemonės, tai mes neužtikrinsime Europoje nei piliečių laimės, nei vartotojų gerovės. Ačiū. Ačiū Jums. E, norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, leiskite grįžti prie to klausimo, kad nėra jokio dalyko, dėl ko būtų galima suabejoti reguliavimo autonomiją. Ir viena, ir kita šalis e, neatsisakys nei savo suvereniteto, nei savo proceso, E, jos abi, abi šalys siekia užtikrinti e, piliečių gerovę tiek, kiek piliečiams tai yra tinkama. Antra, kalbant apie mokslinę informaciją. Turime galimybę remtis pačia geriausia e, informacija. Turime daug mokslinių duomenų nes ir ES ir JAV yra dvi didžiausios valstybės, kalbant apie mokslinį potencialą. Kita vertus, reikėtų paminėti ne tik institucijas, bet ir mokslą tiek, kiek jis siejasi su asmenimis, įmonėmis ir visais kitais ūkio subjektais. Dėl to, kas piliečiams kelia susirūpinimą, tai yra tokie kritiniai veiksniai. Ir mes galime dirbti kartu tiek, kiek galime sudominti ir įtraukti savo piliečius, kad būtų išspręs, išspręstos problemos ir tai, kas jiems kelia susirūpinimą. Taigi procesas turi būti skaidrus, visuomenė turi žinoti, kas vyksta. Ir visos sudėtinės dalys kurios bus parengtos, jos turi būti visuomenės patikrintos. Bet kalbant apie gerą reguliavimo praktiką, tai jau buvo paminėta, tai minėjo profesorius Ilmano. Ačiū. Labai ačiū visiems ekspertams, taip pat ir komisijos atstovams. Diskusijos buvo labai naudingos ir įdomios. Mm, mes dar kartą pamatėme, <clears throat> kokios e, kliūtis mūsų laukia šiame kelyje, tačiau tikimės, kad visas procesas e, baigsis sėkmingai. Baigėme svarstyti šį dabar tokias klausimą ir pereikime dabar prie diskusijų ir galbūt e, kai kas norėtų dar trumpam išeiti, tai dabar skelbėme trumpą pertraukėlę posėdžio ir grįšime iš karto prie balsavimo po minutės. Thank you.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 würde dann bitten dass wir so langsam platz nehmen so please take your seat so that we could start with the vote Prašau visus susėsti, kad galėtume pradėti balsuoti. Dar kai kurių iš mūsų trūksta. So, thank you very much. Vielen herzlichen Dank. So, dann denke ich, können wir. Labai ačiū, manau, kad galime pradėti balsuoti. Buvau informuotas, kad Europos liaudės partijai atstovauja dešimt narių, tai reiškia, kad aš balsavimuose nedalyvausiu, kad kiti kolegos iš LP frakcijos galėtų balsuoti su kitų frakcijų atstovų yra tiek, kiek ir turi būti. Galbūt surenksime bandomą balsavimą ir galėsime įsitikinti, ar skaičiai atitinka mums pateiktus duomenis. Pradedame bandomą balsavimą. Das sind jetzt 20. Okay. Ah, Mulder hat keinen. Mulder hat keinen extra Rechner, ja. Ja, okay. Okay, das geht. Ja. So. Stimmt alles? Ja. Also, Sekretariat sagt, funktioniert alles. In Ordnung. Sekretariatas pranešė, kad viskas veikia tinkamai ir problemų nekils. Dabar pirmiausia balsuosime dėl kelionių paketų Lichtenberger nuomonės. Ar galime balsuoti iš karto, kas už prieš susilaiką. Ai, elektroniniu balsu, tai yra elektroniniu būdu surink, surinkime balsavimą, nes yra tik vienas balsavimas numatytas dėl šios nuomonės. 21 dafür. 22 už su ponu Mülderiu, ne vienas nebalsuoja prieš, ne vienas nesusilaikė. Pritartas dabar kolegos Zviefka pranešimas dėl e, baudžiamojo teisingumo. Ar galime iš karto balsuoti, ponė Zviefka? Taigi, pirmasis e, pakeitimas Berlingvėrio įprasta tvarka, kas už, prašau kelti rankas, kas prieš susilaiko pritarta, už antrą, kas, kas prieš susilaiko pritarta, trečias pakeitimas už, prieš Daugiau balsavo prieš, atmesta ketvirtasis, kas už, prieš. Taip pat atmesta penktasis, kas už, prieš, atmesta šeštasis, kas už, prieš, pritarta septintasis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį kas prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Ne, 111 prieš atmestą. Devintasis pakeitimas. Taip pat balsavote prieš, 11 už 11 prieš vis tiek atmestą. Rezultatas nesikeičia. Devintasis pakeitimas Taylor už prieš atmesta. Aštuntasis, ne, jis atsiimtas. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta vienuoliktasis, už, prieš, susilaiko. Pritarta dvyliktasis, už. Prieš pasitikrinkime dėl dvyliktojo. Kaip balsavo panas Mülderis už. 11 už 11 prieš atmesta, 13 <clears throat> už prieš atmesta, 15 už prieš pasitikrinkime tam būdu dėl 15. Spauskite mygtukus. Mm. 22 jau kolegos balsavo, ponas Peron taip pat atsiko 9 už, 12 prieš, 2 sulaikė atmestą. 16 kas už, prieš. Taip pat reikia pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 16. Ponas Milderis už, 11 už, 12 prieš, atmestas 17 kas už, prieš <clears throat> ta pačia balsų dauguma atmesta. 18. Kas už prieš pasitikrinkime dėl 18. Taip pat. Vienuolika už, dvylika prieš, atmesta devynioliktas, kas už. Prieš pritarta dvidešimt pirmas, kas už prieš, taip pat reikia pastikrinti dėl 21. Dešimt už 13 prieš atmesta 20, kas už prieš atmesta. Dabar balsuokime dėl visos nuomonės su pakeitimais elektroniniu būdu. 17 už 6 prieš ne vienas nesusilaikė pritarta. Dabar balsuokime dėl antro kolegos Žievko pranešimo, jo tema yra Briuselis, jeigu teisingai suprantu, Briuselio pirmas reglamentas. Lietuojam būdu iš karto balsuosime dėl viso dokumento. Kolega Gargani prašo žodžio, prašau. Pampirinkė, atsiprašau, tačiau tik vakar vakare gavau atitinkamą informaciją. Galbūt galėtume šiek tiek daugiau informacijos pateikti Strasbūrė per posėdį. Panas Vievka kažką kalbėjo apie tarybos įgaliojimus, tačiau šis klausimas iš tiesų yra labai opus, kadangi kalba eina apie teisėjus. Ne, man padėjėja ką tik pranešė, kad kitą klausimą svarstome. Pirmininkas, taip, mes dabar e, balsuojame dėl Briuselio pirmojo reglamento pakeitimus susijusius su patentais, taigi dėl to problemų kilti neturėtų ir galėtume balsuoti iš karto dėl viso dokumento elektroniniu būdu. Per daug kolegų balsuoja iš Europos liaudės partijos frakcijos. Todėl šį turi nuspręsti, kas nebalsuos iš jūsų, ar pats pranšėjas nebalsuoja, jis tik tai parodo, kaip kitiems balsuoti. Okay. Dann haben wir jetzt 21 dafür, 2 dagegen. 21 už, 2 prieš, ne vienas nesusilaikė. Ačiū. Dabar Baltazar pranešimas, Europinės sąskaitos blokavimo įsakymo sukūrimas. Žodis kolegai Baltazarė. Ačiū pirmininkė, norėjau tik taip papildyti. Uh, šį bendrąjį kompromisą. Jis vakar buvo patvirtintas vienbalsiai, tai yra prieš savaitę vienbalsiai buvo patvirtintas, jame atspindimi svarbiausi parlamento prioritetai, dėl kurių balsavo Teisės reikalų komitetas. Norėčiau padėkoti kolegoms, savo padėjėjams, ypač Fabricijui, už indėlį rengiant šį kompromisinį susitarimą, dėl kurio galėsime klausimą išspręsti per pirmąjį svarstymą. Ačiū, balsuokime iš karto elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. dafür. 22 už, vienas susilaikė, <clears throat> pritarta. Dabar ponios Kasteks pranešimas dėl mokesčių už kopijavimą asmeniam naudojimui. Pone Kasteks žodis. Euh, Dėkuoju. Mano euh, pranešimas jau pristatytas balsavimui. Yra parengti kompromisiniai ir žodiniai pakeitimai. Manau, kad nedelsdami galime balsuoti. Danke, Frau kolegė Nibler, bitte. Ačiū žodis kolegė Nibler, ačiū pirmininkė. Norėčiau tik e, pridurti, kad e, prieš 31 pakeitimą dar paprašyčiau žodžio arba jūs galite pasižymėti šią informaciją balsavimo sąraše e, teigiama, kad 31 pakeitimas įtrauktas į 11 kompromisą. Tai netiesa ir prašau balsuoti dėl šio pakeitimo atskirai. Ačiū, pasižymėjau, sako pirmininkas, 15 kompromisas dabar, kas už, kelkite rankas, dar kolega Engstrom prašo žodžių. Uh, e, on the, on the, uh... Yra žodiniai pakeitimai, prieš kuriuos aš išsisakau ir taip pat yra pakeitimai, dėl kurių reiktų balsuoti atskirai. Ponas Vikstrėm ir Geringėm juos pasiūlė. Ar aš tą turėčiau e, paminėti tada, kai prieisime konkrečiai prie tų pakeitimų, ar iš anksto? Frau Regner, bitte. Pone Regner. Dėl šio pranešimo ir dėl šios temos anksčiau kildavo problemų, todėl norėčiau e, nuoširdžiai padėkoti sekretoriatui už tai, kad balsavimo sąrašai buvo parengti laiku prieš 24 valandas išsintinėti komiteto nariams. Mane tačiau pasiekė informacija apie tai, kad tik vakar po pietų daugiausiai žalieji ir liberalai pateikė prašymus pakeisti balsavimų dėl pakeitimų eilės tvarką. Labai dėl to apgailestaujame, kadangi turint omenyje, kad balsavimo sąrašai buvo pateikti laiku ir uh, E, tokie prašymai buvo pakeisti eilės tvarką, buvo patekti paskutinę minutę, turėtume e, pasistengti užtikrinti, kad tas laikas, kuris yra skirtas pasirengti balsuoti, nebūtų trumpinamas. Palichtenberger, aš pirmadienį ryte e, keliauju ir negaliu naudotis nei telefonu, nei elektroniniu paštu, nes to negalima daryti lėktuve vis dar. Taigi, jeigu penktadienio vakare dar yra siunčiami pakeitimai, o per savaitę reikia dalyvauti įvairiose renginiuose. Paprasčiausiai pritrūksta laiko su viskuo susipažinti. E, tiems kolegoms, kurie negali tiesioginių skrydžių atvykti į Briuselį, padėtis yra labai sudėtinga. Pirmininkas, na dėje visų problemų negalėsime įspręsti ir pakeisti, vis tiek balsuokime dėl 15 kompromiso, kas užkelkite rankas, kas prieš, dauguma už, taigi pritarta. Penktasis pakeitimas dabar Vikstrom ir kitų, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime, nes balsavimo rezultatai nebuvo aiškus dėl penktojo pakeitimo. 15 už 9 prieš pritarta su Mülderiu kartu 15. Na, aš taip jau ir manau, kad kolega Zviefko nebalsuoja. Na, jis balsuoja. Na gerai, jūs suskaičiuokit. Nibler šeštas pakeitimas, kas už prieš suslaiko pritarta, septintasis už prieš pritarta, aštuntasis už prieš pritarta atmesta 11 už prieš. Pasitikrinkime dėl 11. Penkiolika už devyni prieš pritartą. Dešimtas pakeitimas, vienas sakinys už prieš atmesta. <clears throat> Devintasis pakeitimas už. Jis atkrinta, pateikiama neteisinga informacija balsavimo sąraše, klaidinanti. Keturioliktas pakeitimas už prieš. Sakyčiau, pritartų. Tryliktasis pakeitimas atkrinta. Dvyliktasis dėl jo reikia balsuoti, kas už prieš pasitikrinkime, nes balsavimo rezultatas neaiškus. Dar sekretoriato skaičiavimais vieno LP atstovo tarp balsuojančių yra per daug. Na, pats suskaičiuosiu. Štiesų 11. Liaudės partijos frakcijos atstovų. Aš nebalsuoju. Kas dar nebalsuoja? Tai kolega Zviefka turi teisę balsuoti, nes Fosas nebalsuoja. Taigi dar kartą pasitikrinkime balsavimo rezultatus. Dvylika už dešimt prieš pritartą. 15 pakeitimas už prieš pritarta, 9 kompromisas už prieš pritarta, 17 už ponę Engstrom. First... Tai yra e, pirmoji vieta, kur reiktų atskirai balsuoti už 18 pakeitimą. Taigi atskirai balsuokime. Gut, dann machen wir jetzt erst 17 und dann 18. Also 17 dafür. Pirmiausia, dėl 17, paskui 18. Kas už 17? Ne, dėl jo dar nebalsavome, dar turime balsuoti. Kas už 17, kas prieš. Atmesta dabar 18, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 18 elektroninių būdų. 15 dafür, 9 dagegen abgelehnt. So, dann kommen wir jetzt zu 21 dafür, atmesta 21 už. Ne, ne, pritarta pirmininkas pasitaiso. Padarė lepsus lingvė. 21 už prieš susilaiko. Atmesta 19 už prieš atmesta. 20 atkrinta, nes 21, tiksliau reikia balsuoti, nes 21 nebuvo pritarta. Patvirtintas 20 už prieš atmestą, 22 už prieš atmestą. 23 kas už prieš atmestą. 24 kas už prieš atmestą. 25 kas už prieš atmestą. Ponas Kasteks žodinis pakeitimas, poniai Vikstram suteiksime žodį. Somalą har sagt hitintils. Kaip jau visi anksčiau tą minėjo, noriu pasakyti, kad procesas buvo ilgas ir sudėtingas. Todėl iš tiesų puiku, kad galime tuos žodinius pakeitimus pateikti. Jei, nes uh, tų aš prieštarauju tiem žodiniam, nes mes raštinių pakeitimų nežinojome. Yes. Pone Engstrom, jūs taip pat protestuojate, tačiau galėtume trumpiau protestuoti. Mes jau <clears throat> anksčiau išsiaiškinome, kad uh, taip kaip ir plenarinėje sesijoje, jeigu du kolegos komitete prieštarauja, nebalsuojame dėl pakeitimo, tai dėl jo nebalsuosime dešimtasis kompromisas dabar, kas už. Prieš pritarta, dabar balsuokime dėl 30 pakeitimo, kas už prieš atmestą Dabar Nibler pakeitimas 31 kas už prieš pritarta. 32 kas už prieš pritarta. 33 už prieš atmesta. 11 kompromisas kas už kas prieš pritarta. Dabar antrasis žodinis pakeitimas. Pone Vykstam, prieštaraujate? E, taip, noriu pasakyti, kad išlaikau savo poziciją, šis žodinis pakeitimas visiškai nereikalingas. Aš pritariu poniai Vikstrom. Ponas Engstrom taip pat prieštarauja, taigi nebalsuosime. Dėl 35 ir 36, kas už, prieš, atmesta. 37, kas už prieš atmesta. 12 kompromisas, kas už prieš pritarta. 40, kas už prieš atmesta. 13 kompromisas, kas už prieš pritarta. 14 kompromisas už prieš pritarta. 48 ir kiti iki 49 tiksliau. Priimta 49 už prieš pasitiksrinkime dėl 49-ojo. Ar panas Mülderis už ar prieš balsuoja? Už 16 už 16, 6 prieš pritarta. 50 Vikstrom pakeitimas už prieš atmestą, 51 už prieš atmestą, 52 už prieš. Pasitikrinkime dėl 52. 13 už 9 prieš ne vienas nesusilaikė, pritarta. 30, 53 už prieš pritarta, ta pačia dauguma, 54 už prieš atmesta, 55, 56 už prieš pasitikrinkime dėl šių dviejų pakeitimų. 7 už 15 prieš aiškia persvarą atmesta 57 dabar už prieš pritarta 58 atkrinta ar ne taip 59 kas už prieš pritarta pirmasis kompromisas kas už prieš pritarta Dėl 66 siūloma balsuoti atskirai, kas už prieš atmestą. 67 turėtų būti kitas, kas už prieš pasitikrinkime, nes balsavimo rezultatai neaiškus. 9 už, 9 prieš, 4 susilaikė atmesta. Antras kompromisas, ponai Engstrimai, žodis. Aš norėčiau, kad atskirai balsuotume dėl 72 pakeitimo. Also 72 getrennte Abstimmung machen wir. Dėl 72 balsuoti siūlote dalimis, tačiau dabar dėl antro kompromiso už prieš <clears throat> pritart atmesta. Dabar e, atskirai balsuosime dėl 72 už prieš atmestą. 73 atsiimtas, 74 kas už prieš atmestą trečiasis kompromisas, už prieš pritarta, 82 už prieš Dar kartą 82. Kas už, kas prieš. Sakyčiau, kad uh, už balsausių buvo daugiau. Trečiasis žodis pakeitimas, ponios, kas teks e, abu protestuotojai vėl nesutinka, nebalsuosime 83 ir 84, kas už prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu. Žiūrėsime, koks yra rezultatas ne visiškai toks, kaip aš galvojau. Aš šeši už e, e, dešimt prieš septynis susilaikė. Atmesta 86 už prieš, atmesta 87 už prieš, atmesta. Dabar ketvirtasis žodis pakeitimas vėl Abu kolegos prieštarauja, taigi nebalsuosime dėl jo. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta dėl be žodinio pakeitimo. Ačiū, kad priminėte. 88 dabar kas už prieš atmesta. 82 pakeitimas dabar. Ne, ketvirtasis kompromisas už prieš pritarta. Balsavimo sąrašas yra pakankamai ilgas, 97 už prieš. Atmesta penktasis kompromisas, kas už, kas prieš pritarta. Ar vėl kažką praradau, atrodo, ne, 103 turėtų būti. Kitas pakeitimas, kas už, prieš pasitikrinkime dėl 103, nes balsavimo rezultatai neaiškus. Vienuolika už, devyni prieš, trys susilaikė pritarta, šimtas penktas, kas už, prieš atmesta, 106, kas už prieš atmesta, 110 už prieš, atrodo, kad atmesta, tačiau pastikrinkime dėl 110. 11 už 12 prieš atmesta, 107 kas už, kas prieš, atrodo, atmesta, tačiau pasitikrinkime dėl 107. 10 už 13 prieš atmestas 108, kas už, kas prieš, taip pat pastikrinkime dėl 108. 15 už 8 prieš pritarta. 109. Kas už, dėl jo reikia balsuoti. <clears throat> Šimtas pirmasis buvo patvirtintas, ne. Sekretariatas teisus, dėl 109 balsuoti nereikia. Dabar balsuojame dėl šeštojo kompromiso, kas už, kas prieš pritarta. Dabar 119 pagal skaičiavimus, kas už, kas prieš pritarta 120, kas už, kas prieš pasitikrinkime dėl 120. -ojo. Keturiolika už devyni prieš pritarta, 121 už prieš Ta pačia balsų persvara patvirtinta. 122 e, už prieš pasitikrinkime balsavimo rezultatus. Dvylika už, 11 prieš pritarta, septintasis kompromisas už prieš pritarta. 128, kas už prieš Atmestas 129, kas už prieš. Pasitikrinkime. Septyni už 16 prieš atmestą. 130 už prieš atmestą. 100 31 už prieš atmestą, 132 už prieš pasitikrinkime. Dešimt už, dešimt prieš, trys susilaikė, atmestas šimtas, trisdešimt trečias už, prieš, pasitikrinkime. <clears throat> 10 už 13 prieš atmestą, 134 už prieš, vėlgi pasitikrinkime. Keturiolika už devyni prieš pritarta, dabar šimtas trisdešimt ketvirtas už prieš pasitikriname. 10 užtrykų prieš atmestas 140 dabar, kas už prieš. Taip pat pasitikrinkime, per mažai matau rankas keliančių kolegų. 13 už 10 prieš paritarta 141 atkrinta. Dabar 142 už prieš pritarta, 143 už prieš pritarta. Dešimtasis kompromisas už prieš pritarta, dabar 155 kas už, prieš, atmesta, 156 už, prieš, atmesta, 160 už, prieš, pritarta, 165 kavada už, prieš, viską sutikrinkime elektroniniu būdu, nes balsavimo rezultatai buvo neaiškus. Atmesta. 166 ir kiti pakeitimai už prieš, sakyčiau, pritarto. Galime pasitikrinti dėl 166 ir kitų. Vienareikšmiškai 18 už 10 prieš. Pritarta 174 ir kiti, kas už, kas prieš. Atmesta 187, kas už, prieš 177 už prieš atmesta 180 ir kiti. Už prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu. 13 dafür, 10 dagegen. 13 už 10 prieš pritarta. Balsuokime dėl viso pakeitimo, tai yra pranešimo su pakeitimais elektroniniu būdu. fünfzehn dafür fünf dagegen drei enthaltungen glückwunsch an die Berichterstatterin. 15 už 5 prieš 3 tai laikį sveikinimą pranešė, dabar panas Reignė pranešimas dėl Europos e, prokuratūros. Galime balsuoti iš karto. Mybėti. Speronį, prašau žodžiu. Grazie, Presidente. Volevo ricordare che ben... Ačiū pirmininkė. Tik norėjau pasakyti, kad 17 nacionalinių parlamentų išreiškė prieštaravimą dėl šios nuostatos ir dėl to, kaip jį dera su subsidiarumo principu. Kompetentingas komitetas išnagrinėjo, kaip šis pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. Ir Mūsų komitetas yra vienas iš tų kompetentingų komitetų ir mes dar neparengėme išvados ir taip pat neturime teisės tarnybos išvados. Todėl siūlyčiau dar nebalsuoti už šį pasiūlymą, kol sulauksime bent jau nuomonės iš teisės tarnybos dėl šio dokumento dermės su subsidiarumo principu. Ačiū, ponas Kenam ir po to ponė Legner. Ačiū pirmininkė. Turėčiau pritarti kolegai ponui Speronį. Mums iš tikrųjų reikia sustiprinti subsidiarumo vaidmenį ir parlamente, ir komitete. Ir dabar atrodo, kad ši situacija, taip kaip komisija elgėsi šiuo atveju, yra tikra gėda stengiantis stiprinti santykius su atitinkamais nacionaliniais parlamentais. Ir mūsų parlamentai jaučiasi stiprus, ta prasme, ir mes raginame parlamentus dirbti su mumis, tačiau iš tikrųjų net nerodome jokio susidomėjimo tuo, ką jie norėtų pasakyti ir dabar stengiamės judėti pirmin. Taigi, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad tikrai neįsivaizduoju, kaip galėtume daryti tinkamą pažangą ir toliau dirbti su šiuo dokumentu, jeigu situacija liks tokia, kokia yra ir jeigu komisijos požiūrį šių klausimų nepasikeis. Ačiū, ponė Regner. Aš e, pasižymėjau ir rimtai vertinu jūsų praeikštą pastabą, tačiau viską išsiaiškinome diskusijų metu, taip pat labai svarbu atsižvelgti nacionalinių parlamentų nuomonį, nepaisant to siūlau balsuoti, nes esame patvirtinę atitinkamą tvarkaraštį, kuris e, nustatytas ne mūsų, o libe komiteto. Ir e, pačioje nuomonėje visos abejonės e, atsispindi, taigi siūlau balsuoti. Ačiū kolegos Speronį pasiūlymą prieštarauja pranešė, balsuosime pirmiausia dėl pono Speronį pasiūlymą nukelti balsavimą. Kas už šį pasiūlymą, prašau kelti rankas. 1, 2, 3. Wer dagegen? 3. Kas prieš? Taigi dauguma vadinasi atmestas pasiūlymas ir iš karto balsuojame už ketvirtą pakeitimą. Dėl ketvirto pakeitimo, kas už, prieš atmestas. Penktas pakeitimas, Kas už prieš atmestas. Šeši už prieš patvirtintas. Septintas. Taip, septintas. Kas už, kas prieš atmestas. Aštuntas, kas už, prieš atmestas. Devintas, kas už, prieš atmestas. Dešimtas už, prieš. Turime tikrinti elektroniškai. 14 už, 9 prieš, nėra susilaikysių patvirtinta. 11 kas už, prieš, atmestas. 12 už, prieš, patvirtintas. 13. Ir pono Garganė žodžiu pateiktas pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. 14. Kas už, prieš, patvirtintas. E, Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, patvirtinta. 17. Kas už, prieš, atmestas. 18. Už, prieš, patvirtintas. 19. Už, prieš, atmestas. 20. Už, prieš, atmestas. 21. Už, prieš, patvirtintas. 22. Už, prieš, Patvirtintas 23 už prieš. Taip pat patvirtintas 24 ketvirtas už prieš. Patvirtintas 25 už prieš. Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 25 pakeitimo. E, 11 už 12 prieš, taigi atmestas 26 už prieš, už prieš patvirtintas 27, kas už prieš. Tikrinkime elektroniškai. Balsuokime dėl 27 pakeitimo. 11 už 12 prieš, atmestas 28 už prieš, patvirtintas. Pirmas už prieš, turime tikrinti elektroniškai. Dėl pirmo pakeitimo 11 už 12 prieš. 22 pakeitimas. Kas už, kas prieš, tikrinamės dėl antro pakeitimo. E, vienuolika už dvylika prieš atmestas, Trečias pakeitimas už prieš patvirtintas. Dabar balsuojame už visą nuomonę elektroniškai. Devyniolika už, keturi prieš. Taigi patvirtinta, sveikiname. O dabar pereiname prie Geringerio pranešimo dėl bendrojų mokesčių, bendrosios mokesčių sistemos. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš atmesta. Devintas už, prieš atmestas. Dešimtas už, prieš atmestas. Vienuoliktas atsiimtas, ketvirtas pranešės už, kas už, prieš patvirtintas, penktas už, prieš patvirtintas, septintas. Vienas, kas už prieš patvirtintas. Pirmas kompromisas, kas už prieš patvirtintas. Trys už prieš patvirtintas. Balsuojame elektroniškai už visą nuomonę. Dvidešimt du už, vienas prieš patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Dabar e, peticiją, manau, kad galime iš karto balsuoti. Ponas Paškas, žodis jums. Norėčiau kalbėti apie tą klausimą dėl sudėtis dėl Benešo dekretų po antrojo pasaulinio karo jau buvo patvirtinta tai tris kartus. Ir tai yra problema, kuria jau išspręsta, žinau, ir Vokietijoje, ir Vengrijoje yra tam tikrų jėgų, kurios stengiasi. Ir abejojančių šiais sprendimais, taigi būtų labai blogai, jeigu parlamentas įsitrauktų šias diskusijas siūlo nebalsuoti dėl šio pasiūlymo. Pirmininkas negaliu elgtis kitaip, kaip yra numatyta pagal procedūras. Manau, kad šis kompromisas tik tai konstatuoja dabartinę padėtį ir daugiau tenai nieko neparašyta. Manau, kad tai yra ta minimali informacija, kurią galėtume pateikti peticijų komitetui, mums būtų daug maloniau viską patiems įspręsti, tačiau negalėjome. Jūs siūlėte balsuoti dėl to, kad mes nesimtume šio reikalo, taigi kas pritarė šiam pasiūlymui kelti rankas, niekas nepritarė, vienas, du, kas prieš. Daugumą prieš, taigi balsuosime dabar dėl šio pasiūlymo. Laiško projektas yra pateiktas, balsuokime iš karto elektroniniu būdu. Dafür. 15 už 2 prieš 6 susilaikė patvirtinta. Ačiū. Dabar balsuosime dėl ponios, galbūt ponui, poniai Taint, pirmas žodis arba ponui Garganė, kuris parašė žodžią anksčiau. Satį, mėra kapitato priima. Jau... Dėkui, ponė pirmininkė. Tiesiog pasimečiau tarp popierių. Noriu štai ką pasakyti. Turiu tarybos kompromisą. Strasbūrė mums apie tai jau pateikė informacijos, bet noriu pasakyti, kad dar turėtume pagalvoti apie tai. Aš nebejoju čia, kiek teisėjų, ta prasme, nenoriu kelti abejonių dėl teisėjų skaičiaus, bet galbūt čia yra tas atvejis, kai parlamentas galėtų turėti daugiau galių, panašiai kaip ir audito rūmai. Galėtume tada įtvirtinti parlamento kontrolės teisę. Tas kompromisas man ne visai suprantamas. Ja, ja, wir hatten ja. Pone Tain, penktadienį mes išsiuntinėjome pasiūlymo tekstą, remdamiesi gautą informaciją iš trilogo. Tai reiškia, kad konstatuojamuose dalyse dabar parašyta, kad jisai būt, turi būti skiriami atsižvelgiant jų kompetencijos. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas parašyta, kad pirmosios instancijos teisme neturėtų dirbti daugiau nei du teisėjai. Čia atsižvelgiau į Europos liaudės partijos reikalavimą, kuriai buvo labai svarbu, kad ši nuostata būtų įtraukta. Taip pat nebuvo įtraukta nuostata, dėl kurios balsavome pastarį kartą Teisės reikalų komitete. Tai yra nėra pasiūlymo į statutą įtraukti atitinkamą nuostatą skirti teisėjus atsižvelgiant į jų tinkamumą ir kompetenciją statute. Teisingumo teismo įstatose visiškai nieko nekalbama apie paskirimo procedūrą. Aš savo pasiūlymus išsiunčiau kolegoms ir dabar dar turime palaukti, kol bus parengtas galutinis dokumento tekstas prieš balsavimą balandžio mėnesį ir suderintas su valstybėmis narėmis. Taip pat noriu kaip įdėmėsi, kad e, viena valstybė narė skiria savo teisėją, kitos turi pritarti. Taigi ši procedūra skiriasi nuo įprastinių diskusijų ar e, politinės galios kovų tarp e, parlamento ir tarybos. Ši procedūra yra visiškai atskira, tačiau e, norėjau dar trumpai išklausyti teisės tarnybos nuomonę ir e, po to galbūt kalbėčiau toliau tai, ką pasirašiau. Pirmiausia, žodis teisės tarnybai, po to panarapka. Your request for a legal opinion Buvo praėjusią savaitę pateiktas prašymas dėl teisinės nuomonės ir ji buvo, bus pristatyta žodžiu, mes pristatysime tik preliminarius rezultatus. Jūsų buvo iškeltas konkretus klausimas, ar ES teisė kuros institucija teisėtai gali keisti 48 straipsnio A ir 48 straipsnio B dalis. Ir tuose straipsniuose rašoma apie papildomų teisėjų skirimą į bendrąjį teismą. Ir šie pakeitimai e, leistų nurodyti papildomus kriterijus atrenkant teisėjus. Pirmiausia, reikėtų pabrėžti tai, kad teisėjai, teismo teisėjai nėra skiriami ES institucijų, bet skiriami bendrų valstybių narių susitarimo. Kita vertus, remiantis 281 straipsnio kaip teisinių pagrindų ES teisės aktų, kuries gali keisti teismo standartą. Tai reiškia, kad taryba ir parlamentas gali pakeisti statuto nuostatas, išskyrus 64 straipsnį, kuris yra pirmoje antraštinėje dalyje, nes tai ne mūsų kompetencija. Reikėtų nurodyti, kad statutas yra nurodytas protokole sutarčių protokole ir nurodytas kaip ES e, pirminės teisės aktas ir turi tokį patį statusą kaip ES sutartys. Statuto pakeitimas negali turėti poveikio E, kitų sutarties nuostatų keitimui. Kita vertus, tai, kad teisėjus skiria valstybės narės, tai nereiškia, kad negalima reglamentuoti tam tikrų šio klausimo aspektų, remiantis pirminiais ES teisės aktais. Sutartyse jau yra nurodyta daug kriterijų, kuriais yra nustatoma valstybių narių sprendimo laisvė skiriant teisėjus. Pirmiausia, nurodoma, kad kandidatai į teisėjus turėtų būti tinkami eiti šias pareigas. Remiantis 19 straipsnio antra dalimi, kalbama apie ES susitarimą ir remintis 244 straipsnių valstybėms narėms leidžiama paskir, e, skirti tik tai tuos asmenis, kurių nepriklausomumu nebejojama ir kurie turi atitinkamus gebėjimus eiti šias pareigas. Dar vienas kriterijus dėl teisėjų skirimo yra apibrieštas ES sutartyse. Be to, 255 straipsnėje sutartie dėl ES veikimo nurodomos procedūros, kaip būtų galima e, patikrinti kandidato tinkamumą vykdyti pareigas negali, mūsų nuomonė negalima taikyti išimties ir kad statute būtų galima nurodyti papildomas taisyklės dėl teisėjų skirimo bendrai teismą, jeigu tokios papildomos taisyklės e, dera su kitomis nuostatomis, ypač su 19 straipsnio antra dalis ir 200 54 straipsnių, kuris buvo paminėtas. Parlamentas siūlo pakeisti statutą, kad būtų galima užtikrinti, jog papildomi teisėjai būtų skiriami tik remiantis jų profesiniu tinkamumu ir e, nepriklausomai nuo to, iš kurios valstybės narės jie yra. Ir tai yra nurodyta 255 straipsnėje Taip pat reikia gerbti valstybių narių teises, teisę skirti teisėjus. Ir tos nuostatos dera su kitomis sutarties nuostatomis. Kitaip sakant, valstybės narės turi laikytis diskrecijos skirdamos kandidatus į teisėjus naujame 48, stra... 48 straipsnėje jo A dalyje parlamentas siūlė pakeitimus dėl teisėjų skirimo. Ir Taigi valstybės narės gali visiškai naudoti savo teisėmis. Pasiūlytas naujas 48b straipsnis ir pirmoje jo dalis sako, cituoju, kad papildomi teisėjai turi būti skiriami nepaisant uh, E, rekomenduojamo asmens valstybės narės. Ir jeigu šis principas netitinka sutarčių, ES sutarties 19 straipsnėje yra tik nurodyta, kad bendrasis teismas, kad jame bus bent vienas teisėjas iš kiekvienos valstybės narės. Ir kai įvykdoma ši sąlyga, tai galima remtis ir kitais kriterijais, skiriant uh, renkant papildomus teisėjus. Kita vertus, naujo 48b straipsnio antroje dalyje rašoma apie pensiją išėjusius teisėjus, kad nepriklausomai nuo valstybės narės paskirimo jie gali siūlyti savo kandidatūras. Ir šis, ši dalis netitinka logikos. Iš tikrųjų, valstybių narių autonominės sprendimas nedėra su pačių teisėjų galimybė nominuoti save. Toliau dėl 48 straipsnio B dalies joje rašoma, kad per papildomų teisėjų skirimo procedūrą priklausomai nuo 255 straipsnio turi būti pateikta informacija apie kandidatų gebėjimą vykdyti pareigas ir turi būti nurodytas kandidatų sąrašas pagal jų nuopelnus, nuopelnų seka. Ir e, tai iš dalies atkartoja tą procedūrą, kuri nurodyta 255 straipsnėje dėl teisėjų skirimo į teisingumo teismą ir bendrai teismą, bet kuriuo atveju. Jeigu ši nuostata papildytų procedūras ir jeigu būtų nurodyta, kad galima nurodyti E, kandidatų sąrašą sudarytą pagal nuopelnus, tai nepažeistų valstybių narių teisės priimti galutinį sprendimą dėl teisėjų paskirimo. Mes padarėme tokias išvadas po analizės. Pirmiausia, statuto pakeitimai, e, kaip patvirtinta ES teisės aktų kuriejų, remiantis 281 straipsnį, neturi prieštarauti atitinkamoms sutarties sąlygoms, būtent 19 sąjung, straipsniui ir sutarties dėl ES veikimo 255 straipsniai. Antra, 48b straipsnis ir jų antra dalis, taip kaip siūloma Europos parlamento E, netitinka tos logikos, kad valstybės nariais autonomiškai e, siūlo teisėjų kandidatūras. Dėl kitų parlamento pasiūlytų pakeitimo nebūtų galima pasakyti, kad jie netitiktų atitinkamų sutarties nuostatų dėl teisėjų skirimo. Ačiū. Ačiū. Norėčiau informuoti komiteto narius, kad vakar buvau susitikęs su prezidentu Skūris ir jis paprašė šią problemą išspręsti kuo greičiau, nes bendrajam teismui reikia nagrinėti vis daugiau bylų ir jis paprasčiausiai negali susidoroti su išrautais žodis kolega Rapkai. Aš suprantu, teisingumo teismo bėdas <clears throat> ir nenoriu prieštarauti siūlomam sprendimui arba problemos sprendimui tam, kad teisingumo teismas galėtų atlikti savo funkcijas, tačiau tai, ką dabar išgirdome, yra mm, nevelnės negegutė ir aš nenoriu uh, priekaištauti teisim, e, teisės tarnybai, nes atsižvelgiant e, į e, klausimo sudėtingumą, teisės tarnyba per tokį trumpą laiką tikrai negali pasiūlyti galutinio sprendimo. Tačiau tai ir yra svarbiausia problema. Teisės tarnyba dabar pateikė laikiną nuomonę, o ką mes galime nuspręsti remdamiesi negalutinę nuomonę. Tačiau aš suprantu, kodėl taip elgesi teisės tarnyba. Dabar mes išgirdome tą tarpinę išvadą, galutinė išvada gali būti visiškai kitokia, mes jau turime apsispręsti. Tai yra pirma pastaba, antra pastaba. Viskas gali būti tiesa ir aš neprieštarauju valstybių narių teisė skirti teisėjus. Tačiau tinkamas reglamentas yra tvirtinamas parlamento ir tarybos ir tai negali būti laikoma atitinkamu argumentu, kad išskirtinė valstybių teisės skirti teisėjus neleidžia mums patvirtinti reglamento. Mes nuolat tvirtiname kaip teisėkros institucija atinkamus reglamentus, kurias turi įgyvendinti valstybės narės. Trečia pastaba susijusi su problemos esme, dėl kai kurių apibrėžčių man kyla nemažai sunkumo, aš nenoriu e, jums priekaištauti, e, nes čia nieko bendro e, neturi reikalas su vertimu. Aš girdėjau originalą, nes kalbam apie tai, kad taryba mums pranešė, o dabar lauksime, ką galutinai praneš. Aš dėl šio klausimo nekelčiau triukšmo, jeigu tai būtų vienintelis, vienintelis tarybos mėginimas parlamento e, padidėjusios teisės pagal Lisabono sutartį vėl sumažinti. Tokių problemų kilo svarstant Sairio pranešimą su e, įgyvendamaisiais ir deleguotais teisės aktais kitose sritise, tokių problemų taip pat kyla. Ir aš įtariu, kad tarybos pareigūnai ketina pasinaudoti tuo trumpu laiku iki kadencijos pabaigos tam, kad mus pastatytų prieš baigtinius faktus. Aš su tuo nesitaikstu, šį klausimą reikia kelti politinių lygmenių. <clears throat> Aš e, neseniai maniau, kad turėtume nukelti šį balsavimą, tačiau aš suprantu, kokiu problemu kyla teisingumo teismui, tačiau išklausius teisės tarnybos nuomonę, manau, kad turėtume nukelti balsavimą, nes turime tokią galimybę. Mūsų laukia dar neįlynis teisės reikalų komiteto posėdis ir mums e, reikia iki balsavimo balandžio mėnesį dar truputėlį ataušti visiems, viską permastyti, nes balsuojama bus balandė, o ne kova. Taigi, uh, Norėčiau pritarti pasiūlymui, kad kažkaip čia reikėtų viską nuspręsti, tačiau, kadangi nesu savo frakcijos koordinatorius, koordinatorius yra Berlingver kolega ir uh, Evelyn Rebner, tačiau aš kaip frakcijos vicepirmininkas atsakingas už tarp institucinius santykius galiu pasakyti štai, kad jeigu leisime dabar šiam procesui uh, eiti savo eigą ir nekišime pagalių į ratus šiam procesui, tai viskas perės į politinį frakcijų lygmenį. O rytoj per frakcijos valdybos posėdį mano frakcijos šis klausimas bus svarstamas mano pastangų dėka ir prašau, kad kitos frakcijos šio klausimo taip pat imtųsi kartu su pirmininku sueiga, ne tik dėl šio klausimo, tačiau apskritai dėl problemos esmės, dėl to, kaip begėdiškai taryba bando iš mūsų atimti mums priklausančias teisės ir aš to nenoriu. Dirbau šiame parlamente 20 metų, visi žino, kad daugiau nekandidatuosiu, 20 metų man pakanka, nuolat kovojau už parlamento teisės ir tikrai nenoriu, e, kaip tos teisės yra išmetamos iš šiukšlių dėžę per tas paskutinės mano darbo parlamente. Dienas mes turime privalėti E, ir turime užtikrinti galimybę tas teisės išlaikyti tam, kad galėtume ir kitus teisės aktus priimti. Tačiau jeigu jau yra taip, kaip yra, <clears throat> tai turime atsižvelgti į e, teisingumo teismo bėdas, tačiau e, tai neturėtų reikšti, kad balandžio mėnesį turėtume balsuoti veikių išlygų už. Ačiū, kolegos Vievka, Garganė, Lichtenbergė noriu priminti, kad dabar balsuojame. Ir aš nenoriu, kad dabar kiltų didelio masto diskusijų. Žodis kolegis Vievkai, prašau. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, Bernardo pasisakymas buvo labai emocingas. Jis e, iš esmės yra ties, teisus. Noriu priminti, kokiame teisėkonos etape esame, kad nekilt nesusipratimų. Mes balsavome dėl kolegės Stein nuomonės. Ir remdamėsi šią nuomonę, turint omeny, kad balsavimas dar nėra galutinis, mes sutikėme darybinius įgaliojimus ir pradėjome dėrėti su taryba. Neprieštarauju, kad diskusijos vyktų taip pat politinių lygmenių ir frakcijose neturiu jokios priežasties kokiais nors būdais e, numanyti, kad taryba nori mus priversti daryti ką nors. Mes galime tarybos poziciją balsuodami atmesti ir taryba negali mūsų priversti patvirtinti jos pozicijos, taigi Bernardai truputėlį persudėjai tarp institucinis susitarimas ir parlamento siekis apginti savo teisės yra savaime suprantamas, kodėl šiandien norime balsuoti už kolegės ten pasiūlymą, tam, kad parodytume tarybai, jog esame e, ryštingai nusiteikę padėti teisingumo teismui, tačiau tai nereiškia, kad kiekvienu klausimu ir kiekviename etape pasiduodame tarybos spaudimui. Teisės tarybos pristatytas vertinimas, mano nuomonė, nieko kito neišgirstume ir neperskaitytume raštu pateiktose išvadose. Ji e, ši išvada neprieštarauja ne, jokiais būdais e, Aleksandros pasiūlymams. Turime apsispręsti ir siekime politinių diskusijų ar to, kad e, kiekvienas šiame procese žengiamas žingsnis būtų žengiamas atitinkamai ir atsakingai, viskas dar įmanoma, esame pirmas svarstymo procedūra, jeigu taryba iki kovo mėnesio jokio dokumento nepristatys, tai mes dėl jo balandį apskritai nebalsuosime ir visas projektas persikels į kitą parlamento kadenciją. Tokia yra tikrovė. Kolega Lichtenberger, prašau trumpai. Galiu trumpai pasakyti, pritariu kolegos Rapkei susierzinimui, nes praktika kartojasi ir svarstant kitus klausimus kitose sritise E, turime aiškiai susitarti, kad e, tarybos strategiją būtina svarstyti politinių lygmenių taip pat ir plenarnėje sesijoje, nes e, ši tema rūpi ir turi rūpėti ne tik Teisės reikalų komitetui, ši tema turi rūpėti kiekvienam parlamento nariui, E, nes čia kalbame apie tai, ar patys save nustumsime į pašalę, ar ne, kolega Garganį. Dėkui. Norėčiau, norėjau iš tiesų, kad tos diskusijos įvyktų ir džiaugiuosi, kad mes apie tai pakalbėjome, bet aišku, pirmininkė, jūs turite spręsti, ar balsuosime ar ne, nes situacija netidėliotina. nebūtinai pritarčiau viskam, ką sakė ponas Repkai. Tai yra politinė problema. Bet galbūt aš nesupratau kai kurių techninių dalykų. To klausimo anksčiau nesu išsamei išnagrinėjęs. Man susidaro įspūdis, kad yra prieštaravimas tarp to, ką tik pasakė teisės tarnyba, tarp valstybių narių galimybių nominuoti teisėjus ir dėl to, kad reikia, kad teisėjų skaičius būtų didesnis. Pirmininkė, jūs pats spręsite. Išklausėme kolegų nuomonės, įvyko diskusijos. Bet tai būtų viena iš galimybių suteikti daugiau galių parlamentui. Ponas Karlot, o po to uh, pranešėjas užbaigs. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbu teisingumo teismo vardu, ne tam, kad dalyvaučiau šiuose politinėse diskusijose, kurios yra teisėtos. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką, kad teisingumo teismo pasiūlymas 11 metais buvo nusiustas teisėjų kuros institucijoms ilgai su vyriausybė šis klausimas buvo svarstomas. Noriu pasakyti, kad tai yra ypatingas klausimas. Tai ne tarybos klausimas, o vyriausybės klausimas, kuri pagal sutartis turi teisę siūlyti uh, teisėją šiam teismui. Ir per tris metus teisme situacija prastėjo, kaip ir buvo prognozuojama. Teismas buvo sukurtas 89 metais, tada buvo 789 bylos, dabar yra 1900 bylų, kurios dar yra neišspręstos. 48 straipsnio antroji dalis, e, tai yra e, e, žmogaus pagrindinių teisių hartijos 48, 48 straipsnio antroji dalis nėra įgyvendinama. Praėjo trys metai ir netrukus vyks parlamento rinkimai ir niekas nejuda į priekį, net remiantis tą teisinę bazę, dėl kurios nekilo problemų. Aš suprantu, kad e, diskusijos nėra paprastos. Tarybos pirmininkui kilo problemų įtraukti į reglamentą, net į konstatuojamasias dalis, e, tam tikrus dalykus, tam tikras nuostatas. E, turiu galvoje e, teisėjų skaičių ir teisėjų profesinį tinkamumą ir kandidatų profesinį tinkamumą tokias pareigas eiti. Noriu pasakyti, kad jau praėjo trys metai ir reiktų stengtis, kad ta procedūra pagaliau būtų pabaigta. Europos parlamentas turi visą reikalingą galę, visas teisės ir balandžio sesija, manau, galėtų e, patvirtinti galėtų išspręsti šią situaciją. Ir manau, kad teisingumo e, e, teisės reikalų komitetas prisidės prie to. Žodis pranešėjai, mėly kolegos, prašyčiau teisės komiteto narių suvokti skirtumą tarp įprastinės bendras sprendimo procedūros, kur taryba ir parlamentas turi susitarti, ir tos politinės galios kovos pagal Sabono sutartį nuo tos E, specialiosios procedūros, kur kalbama apie pirminę teisę, pagal kurią valstybėms narėms suteikiami išskirtiniai įgaliojimai paskirti teisėjus. Teisės tarnybos išvada aš supratau vienareikšmiškai, todėl mane nustebino teisės tarnybos išvada, kad 141 e, straipsnio antra B dalis prieštarauja e, aukštesnėms teisės nuostatoms ir teisės tarnyba teigia, kad kartu su taryba pagal įprastinę bendros sprendimo procedūrą galime pakeisti statutą, tačiau tik tai kartu susitarus, tačiau mes tikrai negalime vienašališkai kištis į teisėjų paskirimo procedūrą, jeigu mūsų pasiūlymams prieštarautų valstybės narės. Net dabartinėme balsame turime apsispręsti, ar <clears throat> pritarsime naujų teisėjų paskirimui vasarą ar ne. Naujų teisėjų poreikis yra didžiulis, nes bylų nagrinėjimas užtrunka labai ilgai. Prieš kurį laiką aš patikiau pasiūlymą kaip e, paskirti daugiau naujų teisėjų. Iš pradžių mano pasiūlymas buvo sutiktas labai prieštaringai kaip revoliu, revoliucinis ir mes pats nesitikėjome, kad tokia galimybė atsiras, o aš kaip pranešėjai iš pat pradžių atkreipiau dėmesį į tai, kad jeigu valstybės narės susitars dėl nesvarbu kokios rotacijos procedūros, mes pritarsime įstatams teisingumo teismo e, ir noriu priminti kolegoms, e, kad e, paskirimo laikotarpis nėra nurodytas teismo įstatose. Mes pasieksime, kad būtų paskirti papildomi teisėjai, iš pradžių kai kurios valstybės narės to nenorėjo, taip pat konstatuojamose dalise bus traukiamos nuostatos apie teisėjų tinkamumą, apie tai, kad e, e, viena valstybė narė negali paskirti daugiau nei po vieną teisėją Taip pat plenarnėje sesijoje balsuosime dėl tinkamumo kriterijų išlaikymo ir išlaikysime spaudimą tarybai, e, parodydami, kad pritarsime jos pasiūlymams balandį tik tai tuo atveju, jeigu valstybės narės susitars dėl visų detalių, susitars galutinai ir mums e, pateiks raštu informaciją apie savo pasiektą sutarimą tam, kad frakcijos galėtų šį klausimą svarstyti. Jeigu šiandien nedalyvausite balsavimą, mėly kolegos, turėsite paaiškinti ir kiems, kodėl prieštaraujate didesnio e, teisėjų skaičiaus ir geresnių teisėjų skaičiaus skirimui, taigi prašau jūsų balsuoti už. So, die Berichterstatterin schlägt vor. Pranešėjai siūlo balsuoti šiandien ir aš vienreikšmiškai pritariu šiam pasiūlymui. Žinoma, frakcijos ir plenarinė sesija galės dar viską atmesti, atsižvelgiant į kolegos Rapkajaus argumentus. Taip pat Dėjus Vievka minėjo, kad frakcijos dar šį klausimą svarstys, tą bendrą politinę problemą reikia nagrinėti ir spręsti, reikia iki balandžio mėnesio viską nuspręsti ir taryba dar turi pateikti tinkamus pasiūlymus, žodis kolega yra apkai. Aš pradžio minėjau, kad galiu pritarti tokiam pasiūlymui, tačiau tikrai nesitaikstysiu e, su, su e, e, tarybos ar valstybių narių mėginimais permesti ant parlamento pečių atsakomybę. Atsakomybė tenka jiems pritariu teikiamam pasiūlymui, tačiau tik tai noriu pabrėžti, kad automatiškai neketinu pritarti tarybos ar valstybių narių teikiamiems pasiūlymams. Iki šiol tokia procedūra buvo taikoma atitinkamuose komunikatuose. Jeigu mes pritarsime dabar teikiamam pasiūlymui, tai jis negali būti laikomas e, tam tikrų precedentu pritarti bet kokiems tarybos valstybių narių pasiūlymams. Priimame tokį socialistų ir demokratų frakcijos pareiškimą ir balsuokime dabar elektroniniu būdu dėl teikiamo ponios Stein pasiūlymų. 22 dafür, keine Nein-Stimme. 22 už, ne vienas prieš, ne vienas nesusilaikė, sveikiname pranešėją. Dabar pradėsime uždarą posėdį, skelbiamą vienos minutės per traukėlę, kol atitinkamai pasiruoš uždaram posėdžiui.